Okay, colleagues, we are, uh, we are ready for... Kolegos, esame pasirengę dar vienam klausimų raundui. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu nėra pastabų, tuomet laikome darbo tvarkę patvirtintą be pakeitimų. Ačiū. pranešimai. Šiandien verčiama yra į 19 kalbų. Ir šis posėdis, kaip visuomet, yra transliuojamas internetu, jį galima stebėti einamojo laiku Europos parlamento tinklapyje, Europarl TV. kadangi Europos parlamente laikomės politikos, kai kuo galima mažiau dokumentų spausdiname, tai visi dokumentai yra pateikiami elektroniniu būdu. Treč, trečiasis klausimas - protokolo tvirtinimas. Turiu omenyje spalio 10, 11 ir spalio 17 bei 20 dienų protokolus. Jie yra internetu pateikti tarp posėdžio dokumentų. Jeigu niekas neturės pastabų, patvirtinsime tuos protokolus. Dėkoju. Dabar perėsime prie pačių klausimų. Dalyvaujant ponui Karlui Falkenbergui, jis yra buvęs aplinkosaugos generalinio direktorato generalinis direktorius, taigi norėčiau padėkoti jam, kad sutiko pas mus apsilankyti. Ponas Karlas Falkenbergas kviečiamas pristatyti ES teisės aktus emisijų srityje. Taip pat jis kviečiamas papasakoti apie tai, kaip buvo rengiami ir įgyvendinami europiniai oro kokybės standartai, ypatingai kalbant apie tai, kiek tai yra susiję su oro tarša, taip pat emisijomis automobilių sektoriuje. Visi kolegos elektroninių paštų gavo atsakymus į raštų pateiktus klausimus ponui Falkenbergui. Visus tuos atsakymus taip pat e, galite rasti tarp posėdžio dokumentų. Valanda 40 minučių yra numatyta šioms diskusijoms, šiam klausimui ir pirmiausia kviečiu poną Falkenbergą pasisakyti. Jam įžanginiam žodžiui skiriama 10 minučių, taigi prašau, ponė Falkenbergai. Ačiū. Pone pirmininkė, gerbiami emis komiteto nariai, dėkoju už šią galimybę paaiškinti mano vaidmenį ir taip pat e, generalinio direktorato vaidmenį, atsakingo už aplinkosaugą ES komisijoje. Mano kadencija, kaip generalinio direktoriaus kadencija, buvo susijusi su Janeš Potočnik e, kadencija. Ir pradėjau darbą, kai komisaru buvo Stavros Dimas ir pirmaisiais metais daug dėmesio skyrėme klimato kaitos klausimams ir galiausiai komisaras Karmenų Vela 15 metų vasarą perėmė šį portfelį. Na, aš nenorėčiau labai daug laiko skirti įžanginiam žodžiui, bet e, norėčiau paminėti Jano Patočniko politinį vertinimą, kuris yra labai svarbus. Mes su juo labai daug artimai dirbome tam, kad būtų galima užsitikrinti geresnės kokybės oro, orą ir bandėme išspręsti likusius klausimus, siekiant geriau įgyvendinti esminius ES aplinkosaugos teisės aktus. Įgyvenimas prasideda nuo kokybės ir teisės aktų aiškumo. Tai yra svarbus iššūkis komisijai, bet ypatingai tai aktualu ir abiems teisėkros institucijoms, tai yra parlamentui ir tarybai. Antras dalykas. Reikalinga aiškiai suprasti, kaip bendri teisės aktai, kurie saisto visas ES valstybės narės, visų 500 milijonų piliečių labui yra įgyvendinami ir kas už tai yra atsakingas. Subsidiarumo principas yra racionalus, tačiau 28 valstybių narių institucijoms, kad jos galėtų įgyvendinti pakankamai intensyviai tuos teisės aktus, tam reikia bendrų arba bent jau kolegų ir tikrinamų įgyvenimo taisyklių. Aplinkosaugos rytyje piliečiai per daug dažnai mato, kad nėra įmanoma atkreipti komisijos dėmesį į išryškėjančius trūkumus įgyvendant atskirose valstybės narėse teisės aktus. Ir dėl to tai yra tas rytis, kur daugiausia yra iškelta bylų teisingumo teisme. Dažniausiai tas bylas iškelia piliečiai, jie paremti piliečių skundais. Taigi pasiūlymai, kaip būtų galima sustiprinti gyvendinimą per geresnę neįtikrinimą ir stebėseną, buvo sukurti tokie pasiūlymai kartu su galimybė ES piliečiams e, naudotis nacionaliniais teismais. Tačiau tie pasiūlymai nėra užbaigti dar. Ir e, tas klausimas, kurį jūs šiandien analizuojate, yra ir su, susijęs su tai, tais dalykais. Aš puikiai suprantu, kaip ir daugelis kitų veikėjų, kad egzistuoja skirtumai. Mm egzistavo skirtumai tarp laboratorijose gaunamų testų rezultatų ir realių emisijų. Ir čia galiu pasiūlyti tris paaiškinimus. Pirmiausia, pavienių automobilių emisijos priklauso nuo vairuotojo požiūrio iki 30 procentų kūro suvartojimo ir su tuo susijusios taršos sąlygoje geras vairavimas, ekologiškas vairavimas. Toliau, esant laboratorijoms sąlygoms, kaip numatyta naujose europinėse, naujose europinėse vairavimo ciklo testuose e, reikalingas reikalinga gerai kontroliuojama aplinka. Trečias dalykas. Tie rezultatai skiriasi dėl to, kad pavienės, pavieniai automobiliai gali kaip ir tapti švaresni, tačiau matome, kad e, dėl to, kad automobilių yra daugiau, vis tiek oro tarša yra gan didelė ES miestuose. Man NOX iš, iš metalų klausimas buvo visuomet labai aktualus ir aš savo generalinėme direktorite nuolatos kėliau tą klausimą. Transporto sektorius trečdalių prisideda prie šios taršos. Kiti trečdaliai būtų namų ūkio degimo, degimų sistemos ir taip pat įvairios e, pramoninės veiklos, žemės ūkio veikla ir importuojama tarša. Gera oro kokybė arba nepakankama oro kokybė yra viena priežasčių, ankstyvų mirčių priežasčių Europoje. Taigi iš pat pradžių aplinkosaugos generalinis direktoratas reikalavo, kad būtų griežtesnės, griežtesnės emisijų ribos taikomos automobilių pramonė, ypatingai kalbant apie dizelinius variklius. Mes pastebėjome, kad Kars 2020 grupės komunikate buvo bandoma pasiekti tam tikrų gyvendinimo tikslų. Mes reikalavome, kad būtų patvirtintas vairavimo realiomis sąlygomis testas, naudojant nešiojamas matavimo sistemas. Kars 2020 darbo grupė užsibrėžė darbų grafiką, derinantis prie realių vairavimo e, sąlygų testo. E, buvo numatyta įgyvendinti Euro 6 normą iki 14 metų rugsėjo. Ir mes turėjome parengti pasiūlymą iki 13 metų pabaigos, laikantis įprastinių procedūrų. Tas techninis darbas užtruko ir dėl to aš skubiai parašiau laišką e, Kalecha generaliniam direktoratui. Skubėjome e, dar labiau dėl to, kad e, Tartautinės klimato kaitos komisijos studija pasirodė ir buvo kvestionuojama, ar su Euro 6 standartu pasieksime geresnės oro kokybės, jeigu laboratorijose bus atliekami testai. Netgi jeigu įmanoma techniškai tą būtų galima padaryti pagal gyvenimo aktą, tačiau kyla klausimas, ar įgyvenimo akto interpretacija gali pateisinti tai, kad 20 kartų yra viršijama teisėta norma valstybių narių kompetitingos institucijos turėjo naudoti rinkos priežiūros priemonės ir kvesionuoti tai, kodėl buvo tvirtinami tipai esant tokiems dideliems rezultatų skirtumams. Aš tikiuosi, kad visi veikėjai nuo valstybių narių iki ES institucijų padarys reikiamas išvadas iš dizelio variklio emisijų skandalo, imantis vėlesnių veiksmų ir mano paties išvada yra ta, kad teisės aktų nepakanka, kad reikalinga nepriklausoma stipri stebėsena, kad būtų galima veiksmingai gyvendinti tuos teisės aktus ir kad koordinuotai būtų galima skubiai sureaguoti, kai išvelgiami įgyvendinimo trūkumai. Dėkoju uždėmesi ir dabar lauksiu klausimų. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Labai ačiū. Pone Falkenberg, dabar prasidės pirmasis klausimų raundas. Pradėsime nuo pranešėjų, po to kiekvienos frakcijos po vieną atstovą paklaus. Penkių minučių dabar laikas numatytas. Pirmasis ponas Gerbrandi. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponė Falkenberg, kad atvykote. Malonu Jūs vėl matyti parlamente. Klausimas mano būtų toks. Kai aš žiūriu į komisijos komunikatus, ar tai būtų kitokie dokumentai, pavyzdžiui, atsakymai raštu ar pareiškimai, viskas nuseklu, viskas apie tą patį. Ir tuo pačiu metu mes žinome, kad daugybę metų tam tikros komisijos dalys padaliniai kovojo dėl to. Ir matėme laiškų ir iš jūsų, e, ponui Krespo, jūsų laiškų matėme taip pat komisijos nario Potošniko e, laiškus komisijos nariui Tajaniui. Gal galėtumėte šiek tiek plačiau papasakoti apie tai, kas vyko viduje komisijoje ir kiek jūs žinojate. Dabar matome kopijas e, įmonių klimato kaitos generalinių direktoratų laiškų e, su jungtiniu tyrimų centru. Dar 2008 metais buvo lab, jau yra bu, kilę įtarimų, kad buvo kažkaip naudo piknaudžiama atjungimo įranga. Ir gal galėtumėte paaiškinti, kas iš tikrųjų vyko ir kokiu lygmeniu? Jūsų klausimas yra susijęs su uh, tais laikais, kai aš dar net nedirbau generaliniu direktoriumi. Rengdamasis šiam klausimui E, aš žinau, kad aplinkos saugos generalinėme direktor, direktorate daugelį kolegų buvo aišku, kad yra skirtumų tarp laboratorinių bandymų ir vairavimo realiomis sąlygomis. Jeigu žiūrėsime Euro 5 normas ir e, kitas normas, anksčiau negu 2005 metais jau buvo kai kas e, žinoma, bet nežinoma mastas E, kiek, e, kokiu mastu būdavo ryškus tie skirtumai, ar jie labai dideli ar ne. Ir taip pat nebuvo paaiškinimo, kodėl taip yra. Kodėl skirtingos emisijos automobilių priklausomai nuo naudojimo būdo. Kitaip tariant, e, tokia situacija, kai bet kokioje skirtingoje situacijoje tas pats automobilis vienodai išskirtų emisijų buvo matoma, kad yra skirtumų ir maždaug 30 procentų to skirtumo e, buvo paaiškinama. Pavyzdžiui, jeigu lėčiau spaudžiamas e, greičios pedalas, jeigu e, ekologin, į ekologinius dalykus vairuotojas atsižvelgia tada mažiau, tarsi atsiranda tų skirtumų. Ir mes su Junktiniu tyrimų centru pradėjome tyrimą, kad išsiaiškintume, kodėl yra tie emisijų skirtumai ir kas juos sąlygoja, kad e, geriau suprastume padėtį. Ir nuo pat pradžių mes jau žiūrėjome visą tai, nes mes matėme, kad oro kokybė, už kurią mes atsakinga, negerėjo mūsų miestuose. Ir mes e, numatėme tyrimą, kuris parodė, kad taip yra netitikimų tarp emisijų. Ir buvo sunku paaiškinti, kodėl jie atsiranda. Bet aš pats per visą tą laiką nemačiau ir negalvojau apie tai, kad gali būti kokia nelegali praktika vykdoma. E, Aš galiu paaiškinti analogiją su fiskaliniais teisės aktais, nes kartais kyla pagunda imtis fiskalinio optimizavimo. Ir įmonės ar asmenys, kurie turi mokėti mokesčius, bando e, ieškoti paaiškinimų, kodėl e, apmokestinamas sumas reikėtų, kaip būtų galima sumažinti apmokestinamas e, sumas. Taigi teisiškai teisinga, morališkai ne. Didelis klaustukas dėl moralinio paaiškinimo, bet e, mes kalbam apie taisyklių taikymą. Aš nemaniau, kad tuo metu buvo teisinių problemų dėl to ir nuo pat pradžių mes galvojame pirmiausia apie tai, kaip e, pašalinti spragas, neiškumus ir panašiai. Kol nesibaigė penkios minutės. E, jūsų pozicija turbūt buvo nepavydėtina Envi generalinėme direktorate. Jūs norėjote pagerinti padėtį ir nepavyko dar 11 metais. E, Junktinės tyrimų centras sakė, kad galima naudoti kilnojamą e, įrangą ir taip pat buvo kalbama apie alternatyvas, tai tarsi sulėtino visą procesą. Ir ar jūs negalvojate kada nors, kad buvo tam tikrų jėgų, Pavyzdžiui, e, tuo metu automobilių pramonė nebuvo labai tvirta ir kad ji galvojo, jog ekonominės pasiekmes buvo kur kas svarbesnės negu oro kokybės dalykai. Ir taip pat, kai buvo su teisinėmis ribomis, kurios buvo nubrėžtos tuo metu. Aišku, kad buvo daug susirūpinimo ekonominė prasme tuo metu ir tikriausiai dauguma parlamento narių prisimena, kad kai mes pateikėme pasiūlymą dėl oro kokybės, e, Žinome, kad dėl oro kokybės buvo tikrai norima, kad ši problema būtų sprendžiama net ir sudėtingų ekonominių laikotarpių. Aš manau, kad iš tiesų buvo tam tikrų momentų, kai mes jautėmės gana nepatenkinti bet tuo pačiu metu ir matėme tam tikrų priemonių. Pavyzdžiui, Kars 2020 komunikatas mums tarsi suteikė veiksmų planą. Aš labai daug dirbau, kad mes galėtume gyvendinti tą darbo planą, darbų planą arba veiksmų planą. Ir galiausiai vis tik mums nepavyko visko pa, daryti, mes turėjome užsitikrinti, kad euro 6 norma 14 e, metų rugsėjai būtų kartu įgyvendinta su realaus vairavimo emisijų testavimu, bet tai buvo perkelta į 15 metus. Ir mes dirbome kartu su komisija, komisijos nariu Potošniku apie tai, kad visi komisijoje turėjo siekti paspartinti veiksmus, nes tai kėlė vis didesnį susirūpinimą. Uh, antro pranešėjo kol kas nėra, tai ponas e, Gyzekė. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū ponė Falkenberg, kad uh, sutikote atvykti į posėdį ir atsakyti mūsų klausimus. Mūsų pranešėjas dar kol kas kažkur aplink vaikšto, jis ko gero būtų norės užduoti pas jums klausimus. Pone Falkenberg, jav situacija labai skirtinga dizeliniai automobiliai sudaro viso labo 3 procentus visų parduodamų automobilių. Europoje situacija labai skirtinga. Kaip galima būtų tą skirtumą paaiškinti? Dėkui. Manau, kad tai yra susijęs su tuo faktu, kad Europoje mes labiau suvokiame klimato kaitos klausimą ir mes e, ėmėmės aktyviau spręsti šią problemą. Dizelinis automobilis mūsų supratimu yra tas automobilis, kuris turi efektyvesnę sistemą, kuris mažiau CO2 išmeta į atmosferą. Ir aš manau, kad suprantama, buvo e, taip pat pasitelkta ir mokestinių lengvatų, ir mokestinių paskatų, kurios paskatino pirkti automobilius dizelinius ir per 25 pastaruosius metus Europos automobilių parkas tapo labiau dizelinis. Mes bandėme reaguoti į klimato kaitos klausimą. Ir galbūt reikėjo elgtis šiek tiek atidžiau, kad ore, kurio kvepuojame miestuose ir kaimuose, e, E, būtų mažiau azoto, smulkiųjų dalelių, įvairių kitų nuodingų medžiagų. Mes gal tiesiog kai kuriais atvejais per nelik greit pripratome prie šios problemos ir nepakovojom taip aktyviai su ją. Na, labiausiai buvo susitelkta prie CO2 išmetalų mažinimo, buvo užmirštas azotas, automobilių pramonė. E, ėmėsi problemų sprendimų susijusios su CO2 išmetalais. Galima gauti smulkiausius statistinis duomenys apie tai. Tačiau e, net nekalbant apie fiskalinius dalykus, e, tiesiog reikėjo reaguoti į paklausą, kurią demonstravo klientai. Aš manau, kad e, viskas, ką darėme, galėjo aiškiau padėti suprasti, kad e, dizeliniai automobiliai turėjo ir trūkumų. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtumėte į komunikatą Kars 2020, automobilio 2020, ten galite aiškiai pamatyti, kad buvo nu, jau tuomet numatyta veiksmų programa, kur yra pasakyta, kad dizeliniai automobiliai e, išmeta ir azoto dalelės, ir CO2 atmosferą, ir smulkesias dalelės, ir kad tos problemos buvo skubiai spręstinos. Nemanau, kad sąmoningai buvo pasirinkta viena technologija, paliekant labiau nuo šaly kitas. Tiesiog e, viešoji nuomonė buvo suformuota tam tikrų būdų, valstybės narės skyrė mokestinės paskatas ir tai be abejo uh, turėjo įtakos e, paskatinant žmonės įsigyti didelius automobilius. Mes dabar gyvename tokį laikotarpį, kur gal keisės mobilumo samprata apskritai. Ponas Lyz e, jau išreiškė tokią nuomonę, Bundesrate buvo paprašyta parengti studiją, ką reikėtų daryti atsisakant vidaus degimo variklių. Žalieji taip pat reikalauja, nepriklausomai nuo įmanomumo studijos, e, atsakyti štai kokius klausimus. Profesorius Fefrid Sindra sakė savo studijoje, kad vidaus degimo variklis per šimtą, dar šimtą, 300 metų bus tas kuris neturės jokios konkurencijos. Jeigu CO2 reikėtų riboti, tai tuomet reiktų rasti kažkokių ypatingų būdų. Na, be abejo, varikliai tobulėja ir tobulės toliau. Tačiau ką manote toliau, e, ką manote apie šią citatą? Aš čia necituoju žaliųjų nuomonės, tiesiog tai yra eksperto nuomonė, kur paminėjau, ponas Falkemerk, aš nesu technikas, esu ekonomistas pagal išsilavinimą, tad uh, nesiginčiusiu su profesorium dėl jo techninių pastabų. Manau, kad e, kalbant apie elektrinius variklius, reikia kelti klausimą, kaip tie varikliai gaminami ir ko, ka, ka, kaip juos galima panaudoti ir tuomet pamatysime. Ar įmanom pasiekti didesnio efektyvumo, ponas Tas? Ačiū, ponė Fangelkeber, kad atėjote mūsų posėdį. Labai trumpai grįžtų prie pastarųjų klausimų. Įvairios aplinkos saugos grupės NVO techniniai ekspertai e, sako, kad galima mažinti ir, ket, ir azoto oksidus, ir CO2. Nebūtinai reikia ieškoti kompromisų tarp, rinktis tarp, ar vieną ar kitą. Kaip Jūs galvojate? Kaip aš suprantu, technologijos egzistuoja. Aš mačiau ne vieną kartą, kad ar žmonės, ar įmonės yra pademonstravę, jau gali gaminti švarius, netaršius automobilius. Ir jeigu mes pažiūrėsime į tarptautinės klimato kaitos komisijos tyrimą, tai pamatysime, kad du išbandyti automobiliai atitinka reikalavimus ir aš pats galiu sakyti, kad technologijos tikrai egzistuoja. Dėkoju. Kaip žinia, mūsų komitetas gilinasi į galimas teisinės spragas ir galvojama, kaip galima pagerinti teisės aktus ir e, kas, kokios problemos jie su dabartiniais e, teisės aktais. Ir dėl e, to ciklo, nusistovėjusio ciklo pažeidimo, kaip jums atrodo, ka, ar galite pateikti pavyzdžių? Aš niekuomet nebuvau testavimo laboratorijoje ir girdėjau vairiausių istorijų. Uh, E, buvo minimos ypatingos e, padangos, kurios tarsi e, švelniau važiuoja negu tos, kurios naudojamos realioje aplinkoje. Taip pat sakoma, kad buvo programuojami automobiliai taip, kad akceleravimo procesas būtų sklandesnis, negu kad, pavyzdžiui, manoma tai realiomis sąlygomis. Aš girdėjau apie tokius pavyzdžius. Gal kai kurie iš mūsų taip ir galėtų vairuoti. Man įdomu, kaip reglamente apibriešta išde, atjungimo, išderinimo įranga. Sakoma, kad tai yra susijęs su pavarų perjungimu, e, aktyvavimu tam tikrų operacijų, atjungimu, kurios susijusios su emisijų išmetimo sistema. Jūs atsakydamas į pirmąjį klausimą minėjote tą ciklo sugriovimą. Taigi, kas yra monduliavimas ir e, taip vadinamas tuningavimas? Kaip jūs e, ir kiek tai susijęs su to ciklo pažeidimu, aš nežinau, koks būtų skirtumas tarp tų dviejų dalykų moduliavimo ir tuningavimo. Daug kam tai yra neaišku Aš skaičiau ir kartą ir kitą per pasarosius e, metus šie apibrėžimai tikrai aiškaus atsakymo nėra. E, jeigu pažįsime tai, ką sakė kolega Gerbrandi, taip gali būti skirtumų tarp teisinio ir moralinio požiūrio e, tai galbūt būdas paaiškinti tiems skirtumams, kaip aš supratau viską. nacionalinėms laboratorijoms atliekant tyrimus, nacionalinėms institucijoms tvirtinant tipą, kontroliuojama e, tai, ar laikomasi teksto įstatymo raidės. Taigi mes nežinome jokią neteisėtą praktiką, kol e, nebuvo viskas išaiškita kitoje Atlanto pusėje, kad būtent taip viskas ir yra. Praeitą savaitę girdėjome, kad e, kilo problema dėl prašymo informacijos iš valstybių narių. Ar jūs prašėte informacijos, ar turėjote informacijos, kai, kai jau, kol neturėjote informacijos, sakoma, nebuvo galima jos prašyti. Ir atsiranda tokia nesąmonė. Dabar e, Ketvirtas atsakymas. Jūs sakėte, kad e, be reikalo buvo atidėtas, nebūtinai reikėjo atidėti vairavimo testą realiomis sąlygomis ir keturios valstybės narės e, pasipriešino, tam buvo tuo nepatenkintos, tai 14 metais. Dėl ko konkrečiai? Konkrečiai buvo sakoma, kad tų metų birželį buvo tikimasi, kad spalio uh, susitikimo metu bus pateiktas pasiūlymas dėl realių vairavimo sąlygų testo. Ir kai buvo paskelbta darbo atvarkė, tas klausimas nebuvo net įtrauktas. Ja, ir jeigu aš teisingai prisimenu, tai buvo Vokietija, Niderlandai, Danija ir kokia buvo ketvirta, dabar nebeprisimenu, kuri buvo ketvirta šalis. Juk ne karalystė? Netrodo, kad jungtinė karalystė, kiek pamenu. Ačiū, bet jau už tai, kad pasistengėte. Toliau, ponas Federle. Ačiū, kad atvykote ir padedate mums atlikti savo darbą. Pirmasis klausimas būtų toks. Kai komisija rengia teisės aktus dėl emisijų, ar kas nors iš komisijos, nesvarbu, koks generalinis direktora, direktoratas tai bebūtų, galvoja, kad reikia pirmiausiai laboratorinius testus numatyti, ar reikia numatyti tam tikrus reikalavimus bandymams keliuose nes buvo sakoma, kad pramonė pirmiausia galvo apie tai, kaip reikia praeiti bandymą laboratorijose. Pavyzdžiui, dėl e, kėdučių vaikams automobiliuose. Žinome, kad turi būti įvertinta tai, kaip e, viskas bus, jeigu vyksta avarija. Ir taip pat e, parašiutą perkant norima, kad jis būtų išbandytas realiomis sąlygomis, o ne laboratorijoje. Ar E, kaip dėl tų ribų, ar jos buvo e, nustatytos galvant apie laboratorinius bandymus ar apie realias sąlygas. Aš, jeigu teisingai suprantu, jūs klausėte apie dalykus, kurie nesusijęs su mano darbu aplinkosaugos srityje, tai buvo prieš man pradant dirbti. E, jūs klausėte, kada atsirado tie teisės aktai, aš negaliu jums to pasakyti tvarkyti, nes buvo apibrėžiami labai techniniai, techniški reikalavimai laboratorijų bandymams. Galvojama buvo, kaip pramonė gali parodyti, kad euro 5 ar 4 reikalavimai bus e, patenkinti įvykdyti, kad jų automobiliai tą užtikrins ir kad tipas bus patvirtintas. Bet aš tuomet nedirbau dar ir nežinau, kokios tuo metu vyko diskusijos. Mes e, kalbėjome apie įtampą aplinkos saugos įmonių ir augimo direktorato ir kolega Gerbrandė apie tai ką tik kalbėjo. E, pavyzdžiui, visas procesas 2008 metais prasidėjo dėl pasaulinių suderintų e, laboratorinių bandymų. Ir e, ar ir toliau vyksta kova dėl galių direktoratuose ir ar ne pavėlino viso proceso tą įtampą ir kovą, nes e, viskas užtrunko labai ilgai ir galbūt tai galėtų būti vienas iš paaiškim, kodėl. Aš nemanau, kad diskusijos kažkokios tarp skirtingų direktoratų būtų išeikvoję didžiąją daugumą energijos, didžiąją dalį energijos. E, įmonių generalinis direktoratas, dabartinis saugimo direktoratas buvo pagrindinis ir jame veikė techninis komitetas, kuriame dirbo valstybių narių ekspertai. Aš manau, kad šis procesas buvo pernelyg ištestas, labai ilgai viskas truko. Tiksliau, ilgiau truko darbas, negu kad aiškinimasis santykių tarp skirtingų direktoratų skirtingos pozicijos, skirtingas suvokimo lygis buvo, taip aš įsivaizduoju. Aš e, ne vieną kartą e, su generaliniu Kalech e, direktoratu kalbėjau apie tai, kad šis reikalas labai sudėtingas, mes turime jį kažkaip spręsti, bet aš, kaip sakau, bandžiau e, viską užsitikrinti, kad mes įvykdytume veiksmų planą pagal kalendorių ten numatytą. Ir tai buvo rugsėjais 14 metų kartu su naujausios normos Euro 6 gyvendinimu. Tie dalykai turėjo sutapti ir aš daug dirbau, kad 12-13 metais, kad mes e, kaip galima e, geriau akcentuotume tvarkaraštį ir būtinybę žengti priekį. Dabar trumpai, nuo 10-ojo dešimtmečio iki dabar e, kol e, kilo tas skandalas dėl išderinimo įrangos. Kairis NVO kiti subjektai kalbėjo apie tai, kad yra daug nesitikimų tarp laboratorinių testų ir uh, realių sąlygų. Ar nėra komisijoje kažkokio mechanizmo, kad pavyzdžiui, kai pas, tokie dalykai pasėja komisija, kad kažkoks darbas ar tyrimas prasidėtų, ar paprasčiausiai dirbama kaip ir anksčiau dėl klausimų, dėl kurių jau buvo pateikti pasiūlymai. Ponių generalinis direkt... aplinkosaugos generalinis direktoratas e, užsakė tyrimą jungtinėme tyrimų centre ir mes gavome pirmą kartą tokios informacijos, buvo atlikti bandymai realiomis sąlygomis, vertinamos tada misijos ir mes palyginome, dirbome su kitais direktoratais, gilinomės į tas išvadas. E, Keturiotųjų metų spalį mes matėme kur kas didesnius neatitikti netikimus. Juos parodė ir Tartautinės klimatos komisijos tyrimas. Tai buvo desnis skaitome, jeigu jungtinių tyrimo centro. Ir mes pradėjome dar e, rimčiau dirbti. Tuomet aš, e, sužinojęs apie tos skirtumus, e, siekiau, kad būtų patikrinta labai atidžiai viskas ir kad mes vis tik tai žengtume link realių vairavimo bandymų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Falkenberg, kad atvykote į mūsų posėdį. Aš atidžiai išklausiau, ką jūs minėjote, perskaičiau jūsų atsakymus į mūsų klausimus. Jūs sakote, kad Envi generalinis direktoratas jau 2009 pradžioj žinojo, kad buvo skirtumų tarp to, kokie matavimai buvo rodomi laboratorijoje ir tarp vairavimo realiomis sąlygomis. Jūs 2010-aisiais apie tai turėt visą informaciją, taigi skirtumų buvo. Ir jūs apie tai, kaip jau sakiau, žinojote. Mes 2008 metais jau girdėjom apie draudimus susijusius tam tikrais automobiliais tai yra susijęs su mūsų komiteto darbu, o ten situacija nesikeitė gamyklose ir aš manau, kad tai yra blogai, blogai, nes jūsų tarnyba nekom, ne, neinformavo kitų kompetentingų direktoratų, įskaitant pono Kalecha vadovavimą direktoratą. Tai yra tikrai labai rimtas dalykas. Aš turiu tris klausimus, kuriuos norėčiau užduoti. Pirmiausia, Kaip yra su tais klaidinančiais mechanizmais? 98 metų teisės aktų būtų pakakę tokiems e, dalykams uždrausti. Prieš 2006 metų reformą tai buvo galima padaryti. Ar jūs manote, kad to mechanizmo sukūrimas pažeidžia Europos teisės aktus? Dėkuoju. Um, I That, uh... Pakartosiu, kad aš tuo metu dar nebuvau atsakingas už šį teisės aktą, sekiau, kaip vyksta darbas ir nežinojau, kad buvo naudojamos kažkokios priemonės, įtaisai, kurie leidžia uh, apeiti nustatytas emisijų ribas. Galiu patvirtinti dar kartą, kad tuo met uh, Aš neturėjau tokios informacijos priešingai negu teigiate jūs. Šie e, įtaisai, ar jie būtų legalūs ar ne, e, apie tai turės savo nuomonę pasakyti teismai, juo labiau, kad e, teisminis nagrinėjimas dar vyksta. Aš dirbau remdamasi tuo teiginiu, kad laboratoriniai testai taip, kaip jie nustatyti, jeigu būtų tinkamai gyvendinti, tuomet, tuomet būtų leidę, kad laboratoriniai testai ne, nėra tiek skirtingi nuo vairavimo realiomis sąlygomis. Mes tuom, jeigu būtų pavykę viską padaryti taip, kaip reikia, mes būtumėm galėję daug efektyviau kovoti su emisijomis ir turėti daugiau informacijos apie tai. Turiu dar vieną klausimą, sako ponė Lopes Bermecho. Po pastarųjų pakeitimų mes matėme, kad NOX buvo nustatyta 80 mg riba. Tuo metu tos ribos nebuvo. Envy generalinėme direktorate jūs gynėte daug ambicingesnės gairės kaip mums būtų te, pavykę laikytis euro 6 nustatytų standartų tomis sąlygomis, kaip jums atrodo. Atsakymas. Na, nežinau, aš manau, kad te, techninių požiūrių tai būtų buvę įmanoma, bent jau dabar. Mano klausimas būtų ir, e, tai irgi panašus, o ar yra tokių mašinų, kurios atitinka tos reikalavimus? Na, kad techniškai būtų neįmanoma to pasiekti, aš neturiu tokios informacijos. Na ir dar vienas klausimas. Bet galbūt, kai vyks antras klausimo turas, tą klausimą pateiksiu. Dėkoju. Next uh, speaker is uh, Ms. Deli. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone generalinis direktoriau, sveikinam atvykus jūs į posėdį. Uh, Ačiū, kad atsakėte į mūsų klausimino klausimus. Dar kartą sveikiname Jūs atvykus į posėdį, perskaičiau Jūsų atsakymus į klausimino klausimus. Jūs sakote atsakymuose, kad negaliu net įsivaizduoti, kad automobilių gamintojai sukčiavo ir negalėjot net įtarti, kad buvo pasitelkta programinė įranga, kuri leidžia tai daryti. Ir dabar jūs sakote tą patį. Ir savo atsakymuose sakote, kad kai kuri praktika, kuri egzistavo ir kuri buvo konstatuota, kad e, ta programinė įranga leido sumažinti emisijas, kai tie matai būdavo atliekami žemoje temperatūroje ar kai automobiliui reikėdavo papildomos galios. Jūs praktiškai teigiate, kad e, buvo pasielgtos priemonės, kurios e, peržengia bet kokias euro 5 ir euro 6 standartų ribas. Ir kuo jūs čia remetės, ponė direktoriau, kai tai sakote? Nes šiuo atveju mes kalbame apie sukčiaujančią programinę įrangą. Jeigu remiatės kuo kitu, ar manote, kad, ar jūs manote, kad ta programinė įranga yra visiškai nelegali? Dėkoju. Um, ce... Atsakymas, pono Falkenberg. Iš to, ką girdėjau ir ką supratau per tuos penkis metus, kai vadovavau, Įgyvendinant šios teisės aktus buvo palikta galimybė apsaugoti variklį. Jūs būtent apie tai dabar ir kalbate, cituodama šį teisės aktą. Taigi yra teisės e, tokia nuostata, atliekant tuos testus, kad galima pasitelkti tokias e, priemonės, kurios apsaugo variklį. Bet tai savotiškai iškreipia emisijų matavimo ribas. Tuo tarpu variklio gyvenimą tos, tą priemonę apsaugo. Būtina išsiaiškinti kiekvienu atveju, kiek tai siekia, ar tai duoda priešinkų rezultatų negu siekiama. Šiandien sunku tai labai įvertinti, bet jau mano supratimu. Aš iš jokio eksperto, su kuriais iki šiol esu diskutavęs šiuo klausimu, neišgirdau, kad jie žinojo, kad ta nelegali sukčiavimo praktika vyko, kad ji buvo pasitelkiama žymiai daugiau negu leidžia teisės aktai. Nes tai buvo jau ta praktika, kuri pažeidžia tos teisės aktus ir tuomet, aišku, tai nėra teisė, tai kuo teisės aktai yra pažeidžiami. Pone Deli, norėčiau grįžti prie aštunto klausimo klausimynę, nes jūs neatsakote į šį klausimą. Jūsų supratimu, ar automobilis kuris reikšmingai viršė nustatytas ribas. kai atliekamas New European Driving Cycle testas. Kaip, kaip Jūs manot, kokia čia yra problema. Jeigu šios mašinos, tos mašinos, kurios, e, nu, kuriams naudojamas tas testas, ne, netitinka tų reikalavimų, klausimas būtų toks, kodėl jos iki šiol dar važinėja mūsų keliais. Atsakymas. Geras klausimas. Tačiau tai yra tas klausimas, kurį reikėtų skirti valstybių narių reguliavimo institucijoms nes būtent nacionalinės institucijos leidžia e, automobilius naudoti šalyje, remdamiesi testais, kurie buvo atlikti. Ir būtina taip pat užtikrinti, kad tie automobiliai atitinka teisės aktus. Jei kartais e, kažkas buvo įgyvendinama netinkamai, iš to reikia padaryti reikiamas išvadas. Aš savo pradiniam pareiškime, štai šiandien bandžiau paaiškinti, kad mano supratimu didžiausia teisinė problema iškyla tada, kai gyvendinimo aktas e, leidžia daugiau negu 20 kartų viršyti nustatytas emisijų ribas, kurios buvo nustatytos tarp Europos parlamento, tarybos, e, komisijos. Aš manau, kad Tai yra daugiau negu techninė problema. Čia jau kalbama apie esminę teisinę problemą. Ačiū. O jau viskas jau daugiau klausti negaliu, ar ne? Atsiprašau, sako pirmininkas, bet jau nebe. Grazie, prezidentė. Evi. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Falkenberg. Aš klausiausi labai atidžiai pasisakymų šiandieną ir atsakėme į trečiąjį klausimą. Yra kaltinamos valstybės narės, kad jos nepakankamai užsėmė rinkos priežiūrą. Paimkime pavyzdžiui Švedijos atvejį. Jie investavo 2 milijonus per metus rinkos priežiūros priemonėms. Ir dėl to praeitie iki Volkswagen skandalo iš tiesų buvo taikomos atitinkamos priemonės ir jie išsiaiškino, kad Vokietijos, Vokietijoje pagaminti automobiliai išmeta kur kas daugiau nei yra numatyta pagal taisyklės. Aišku, tipo tvirtinanti institucija pati turi tada priimti sprendimą ar imtis priemonių ar ne. Deja, priemonių imtasi nebuvo. Ir tai reiškia, kad daug kas priklauso nuo to, kiek apskritai egzistuoja apatijos tose tik patvirtinančiose institucijose, kiek abejingumo. Ir tam buvo labai nepanašu, kad e, tik patvirtinančios institucijos imsis kokių tai intervencinių priemonių. galbūt jie buvo tokie abejingi dėl to, kad jie suprato, kad jiems sudėtinga bus pašalinti iš rinkos, išimti iš rinkos tas, tas transporto priemonės. Na, tai yra tas klausimas, kurį jums matyt reiktų aptarti su Daniel Kalecha, kuris tuo metu buvo atsakingas už um, šiuos teisės aktus ir rinkos priežiūrą. Aš tik kaip išorės vertintojas galiu panalizuoti tą situaciją ir aš uh, iš savo patirties rengiant e, aplinkosaugos teisės aktus galiu padaryti išvadą, kad labai svarbu stebėti ES teisės aktus ir tam tikslui turime aiškiai suprasti, kas už ką yra atsakingas. Ir jeigu tą darome per subsidiarumo principą valstybių narių lygmenių, tai tada yra labai aiškios taisyklės, kurios leidžia mums e, pasirūpinti, kad visos valstybės narės galėtų įgyvendinti teisės aktus panašiai ir kad bent jau būtų paralelinė kontrolė, vyktų paralelinė kontrolė, bandant išsiaiškinti, kad tikrai tai yra daroma. Pone Evi, ačiū. Antras klausimas. Mes išgirdome daug įvairių uh, parodymų šiuose klausimuose ir buvo sakoma, kad faktiškai beveik nėra įmanoma nustatyti, ar egzistuoja išderinimo įranga, yra naudojama išderinimo įranga. Tačiau Volkswagen atveju pats Volkswagenas pripažino, kad jie manipuliavo emisijomis. Ir lapkričio ketvirtą dieną aš perskaičiau, kad Volkswagenas teigia, kad jų programinė įranga nepažeidžia ES teisės aktų. Ir tai yra visiškai priešinga tam, kas įvyko Junktinėse Amerikos valstijose, kai buvo ten atlikti tie testai. Tai kaip jūs apibrieštumėte ir apibūdintumėte Volkswageno vertinimą ar tą pareiškimą? Kaip tai gali būti įmanoma? Laikytis tokios pozicijos, kai Volkswagenas teigia, kad ES teisės aktuose nebuvo numatyta prievolė informuoti, jeigu yra naudojamos išderinimo strategijos ar įranga, kaip 5.3 e, reglamento punkte yra kalbama e, apie sunkiasvorės transporto priemonės bei lengvasvorės transporto priemonės. Atsakymas. Aš nemanau, kad Volkswageno strategija, apie kurią buvo rašoma laikraščiuose, yra tokia, kuri bus sėkminga egzistuoja skirtumai teisės aktuose, tuose, kurie galioja ES ir JAV. Ir teisingai pastebėjote, kad Junktinėse Amerikos valstijose jų įstatymuose reikalinga teikti informaciją. Tokia egzistuoja prievolė ir dėl to Volkswagenas galbūt ir pripažino, kodėl, jungtinės, kodėl JAV naudoja tokią praktiką. Na, o ES teisės aktų tikslas yra lygiai toks pats ir yra draudžiami išderinimo įrenginiai pagal ES teisės aktus. Tai aiškiai yra nurodyta ir paminėta ir man sunku būtų įsivaizduoti, kad kažkas galėtų pasakyti, kad esant normalioms vairavimo sąlygoms, tokių prietaisų išjungimas gali būti pateisinamas ES teisės aktais. Pirmininkas, matau, kad pranešėjas Alba Bidegan atvyko, taigi jis ir pasisakys dar šiame pirmajame raunde, paskutinis. Ačiū. Pirmininkė, labai atsiprašau. Kas kart taip atsitinka, vėlavo vėl mano lėktuvas, bet aš nemažai ką girdėjau iš to, ką sakė ponas Falkenbergas ir turiu Jums klausimą. Po to, kai buvo susirašinėjimą komisijos e, general, verslo generalinio direktora, generalinėme direktorate. Kaip jūs sureagavote į tą gautą laišką iš verslo generalinio direktorato? Aš ir toliau su Daniel Kalecha diskutavau, bet jo atsakymė jis iš principo su manimi sutiko, kad skubu imtis veiksmų ir jisai man paaiškino, kodėl už, buvo vėluojama, kodėl užtruko procesas. Jisai minėjo, kad reikalinga surinkti daugumą techninėme komitete prieš pateikiant veiksmingą pasiūlymą, kad dėl jo būtų galima balsuoti. Taigi aš toliau su juo dirbau ir bandžiau jį įtikinti, kad tie tekstai, kuriuos mes rengėme, yra pakankamai brandus ir juos galima tikrai siūlyti. Uh, ir tikėtis, kad jie bus patvirtinti balsavimo metu. Ir taip pat aš diskutavau ir su automobilių pramonės atstovais ir bandžiau labai aiškiai jiems pasakyti, kad bet koks vilkinimas ar kvesionavimas ar tolesni keliami klausimai tame procese galiausiai atsigręš prieš juos pačius ir sukurs dar daugiau problemų automobilių pramoniai. Tai aš tikrai asmeniškai labai buvau į tai įsitraukęs ir mano komanda kasdien dirbo kartu su įmonių generaliniu direktoratu tam, kad galiausiai būtų pateiktas pasiūlymas ir dėl jo būtų galima balsuoti DCMB. Ačiū. po praėjus keliems mėnesiams jūs pritarėte tam galutiniam rezultatui, juk taip. Taip, galiausiai aš pasveikinau kolegą dėl to, kad e, nors ir pavėlavus, bet galiausiai pavyko balsavimo metu patvirtinti tą pasiūlymą, kurį pateikė komisija. Kągi, džiaugiuosi matydamas, kad e, tas bendradarbiavimas davė vaisių ir jūs galiausiai susitarėte. Ar jūs e, nemanote, kad ES teisės aktai leidžia tiesiogiai atlikti tikrinimus e, gamint, gamintojo įmonėje? Na, man atrodo, tas klausimas labiau galbūt būtų tinkamas tam generaliniam direktoratui, kuris atsakingas už šį teisės aktą. Uh, nes tie teisės aktai, iš kuriuos aš buvau atsakingas aplinkosaugos rytyje, tai aš galiu Jums pateikti pavyzdžius, kur yra aiškus būdai numatyti, kaip būtų galima atlikti stebėseną Europos komisijai, tačiau yra tokių teisės aktų, kur tos stebėsenos nėra ir įgyvendinimas galiausiai paliekamas valstybių narių institucijoms. Taigi situacijų yra ir tokių, ir tokių. Taigi tiesioginiai tyrimai nebuvo įmanomi ar ne? Na, prašau, prašau, pasikalbėkite apie tai su tais kolegomis, kurie yra atsakingi už šiuos teisės aktus, už šį konkretų teisės aktą. aktą. Gerai, tačiau tuo metu jūs turėjote žinoti, ar buvo įmanoma ar nebuvo įmanoma atlikti tiesioginį tyrimą. Tai jūsų nuomonė, ar buvo įmanoma ar nebuvo? Na, žinote, mes dirbame skirtingose generaliniuose direktoratuose ir aš kaip generalinis direktorius nebūtinai turiu žinoti visus teisės aktus, kurie yra priimami ES. Pavyzdžiui, na, tikrai, jeigu jūs norite labiau įsigilinti į konkretų teisės aktą ir išsiaiškinti, kaip tas aktas yra interpretuojamas, tai būtų tikrai prasminga tą klausimą užduoti tiems žmonėms, kurie yra atsakingi už tą konkretų teisės aktą pirmiausia. Aš kalbėjausi su jais aš supratau, kad jie mane, jog tokių galimybių buvo labai nedaug, ribotos tokios galimybės, bet čia yra mano vertinimas. Geriausia būtų išklausyti jų pačių. Kągi, tiesioginiai tyrimai nebuvo įmanomi. Aš nesakau, ar tai gerai ar negerai, tiesiog sakau, teigiu, kad tai nebuvo įmanoma ir man tiesiog keista, kad jūs viename iš savo laiškų prašėte tokio dalyko. Man atrodo, aš tiesiog e, tuo laišku bandžiau nu, parodyti, kad egzistuoja rimta problema ir kad tai yra ta problema, kuri turi įtakos ir mano kūruojamai politikos ryčiai, tai yra oro kokybei Europoje. Iš principo taip yra daugiausia dėl transporto sektoriaus ir dėl to aš savo kolegai uždaviau klausimą ir paprašiau, ar jis negalėtų pasigilinti, ar jo teisės aktuose nebūtų galima surasti kokiu tai galimybių ir maksimaliai pasinaudoti esamomis galimybėmis. Ir mes užsakėme Junktinių mokslinio tyrimų centro studiją, kad jie išsiaiškintų tuos netitikimus ir manau, kad tai yra vienas būdų, kaip galima pasigilinti į situaciją ir būtent mes tą ir bandėme daryti ir būtent apie tą aš ir rašiau e, laiškę kolegai. Kągi baigėme pirmąjį klausimų raundą, dabar antrasis klausimų raundas. Dabar trys minutės yra numatytos klausimui atsakymui. Taigi kviečiu visus e, neviršyti pasisakymui skirto laiko, kad visiems užtektų laiko ir pakankamai būtų laiko atsakymams. Ir pirmasis ponas Gizekė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Falkenberg, norėčiau grįžti prie klausimo, kurį buvau uždavęs anksčiau dėl vidaus degimo variklių. Elektriniai automobiliai, elektroniniai automobiliai yra ko gero ateities sprendimas, kad nebebūtų CO2 iš metalų, azoto dalelių ir taip toliau. Ar tos vizijos pakanka, kad būtų galima priboti vietos emisijas? Juk, kad pagaminta būtų elektrinis automobilis 60 procentų daugiau CO2 išmetama į orą, o kur dar taršios labai, taršus labai akumuliatoriai ir kurios paskui tenka perdirbti, kad būtų galima pasiekti pusiausvėros susijusios su šią temą labai svarbu yra, kiek važiuoja mašina ir ar įmanoma ją perkrauti, kiek kartų galima tai padaryti, kokie šaltiniai leidžia atlikti tą perkrovimą. E, taigi, galbūt reikėtų ir čia pasitelkti atsinaujinančius energijos šaltinius, kad būtų galima užtikrinti elektrinio automobilio ateitį, pasitelkti vėjo, vandens, saulės energiją. Kodėlgi ne? Atsakymas sutinku. Uh, Sutinku, turėtume rinktis labiau holistinį požiūrį. Negalime tiesiog imti ir pasakyti, kad elektrinis automobilis yra visiškai švarus priešingai negu vidaus degimo variklį naudojantis automobiliai. Tiesiog reikia ties, kiekvienu atveju vertinti, ka, koks yra maitinimo šaltinis to automobilio. Turime pagalvoti apie vairias emisijas kurios atsiranda dėl šių automobilių gamybos. Ir iš tikrųjų, kiek iš tikrųjų švarūs yra tie elektriniai automobiliai. Gal e, jie ir turi mažiau poveikio aplinkai, bet ar tikrai taip yra. Bet manau, kad iš tikrųjų turime žvelgti į tvarius atsinaujančius energijos šaltinius, tik tuomet galėsime reikšmingai sumažinti taršą. Ačiū. Puiku. Dabar grįžkime prie to, ką jūs sakėte anksčiau. Sakėte, kad niekad nebuvote bandymų laboratorijoje. CCR įspra e, veikia, tai yra komisijos tarnyba, įsproje taip pat yra bandymų laboratorija. Mūsų įgaliojimai trunka 12 mėnesių, bet mes jau buvome įsproje ir pasižiūrėjome, kaip viskas veikia, o jūs sakote, kad būdamas generaliniu direktoriumi niekad nebuvo toje laboratorijoje. Turiu pasitaisyti, įsproje buvau. Buvau, Mačiau tą laboratoriją. Tačiau nesu matęs tokio pobūdžio laboratorijų valstybėse narėse, aš būtent tai norėjau pasakyti. O įspra bandymų laboratoriją mačiau. Dėkuoju, sako pirmininkas. Pone Bonfuo. Norėčiau pradėti nuo jūsų įvadinio žodžio. Jūs sakėte, jog pasisakote už tvirtesnius, tikslesnius teisės aktus, kad pasisakote už nepriklausomą kontrolę. Mes irgi, kaip tik ir sakome, kad reikėtų turėti Europinę nepriklausomą agentūrą, kuri užsimtų šios ryties priežiūrą. Ir mes taip pat pasakome už koordinuotus veiksmus grįžkime prie to, ką jums teko matyti, kol dirbote komisijoje. Mes matėme jūsų susirašinėjimą su kolega, pateikite be to atsakymą į aštuntąjį klausimą, kurį minėjo kolegė Karima Deli. Ir iš tikrųjų, NOX ribų viršimas yra didžiulė problema. Kodėl nebuvo dedama pakankamai pastangų reaguoti ir ar jūs reagavote. Nes kyla klausimas, kodėl nepradėjote pažeidimo procedūros reikalaudamas valstybių narių laikytis teisės aktų, kad NOX iš metalų ribos viršytos nebūtų. Tai štai, o šiandien 2016 metai jau ir kaip vertinate tai, kas įvyko? Jūs pateikėte kažkokias išvadas ir prognozijas ateičiai ir tikiuosi, kad viskas bus tik į gerą, kad tos išvalgos yra aiškios ir bus teisingos. Atsakymas. Analizuodamas situaciją, man atrodo, aš kalbėjau apie įgyvendinimo teisės aktus ir aš sakiau, kad jie nebuvo pakankamai tikslus ir kad laboratoriniai testai dėl kurių buvo deramasi metų metus su labai e, tiksliom techniniam detalėm, neleido užtikrinti, kad emisijos bus matuojamos realioje aplinkoje, realiom vairavimo sąlygom. Tad aš norėjau pagerinti teisės aktus, pakeisti tai, ką reikia, pagerinti, Atleiskite, sako kalbėtojų, pagerinti teisės aktus ateityje. Taip. Tačiau šituo atveju mes jau kalbame apie esamų teisės aktų laikymasi. Mes, sak, mes girdėjome iš anksčiau išklausytų kompetingos menų, kad uh, tie teisės aktai buvo pakankamai tikslus ir egzistavo. Kodėl neužtikrinti, kad jų būtų buvę laikomasi anksčiau? 2015-aisiais tik tai pratrūko tas skandalas. Kodėl iki tol netlikti darbo? Uh, E, kuris leisų užtikrinti, kad nebus ir šitos tos nustatytos ribos. E, iš susirašinėjimo, mano minėtų, taip pat matyti, kad e, na, yra problemų, kad naudojama kažkokia keista įranga. Atsakymas. Įrodymas, kurį mačiau aš, neleido susidaryti tokio įspūdžio bent jau man, kad susidurėme su teisės požiūriu labai rimtu atveju. Viršėjimas apie kurį buvo kalbėta, buvo toks, kurį būtų buvę galima paaiškinti tais pirmais dviem punktais, kuriuos aš pabandžiau suformuluoti. Moduliavimas atliekamas laboratorijoje ir paskui e, skirtingas vairavimo stilius gali paaiškinti, kodėl tie duomenys pasgaunami yra skirtingi. Iš viso to, ką mačiau, Aš negalėjau atlikti duom, įtarti, kad ICCT, kad gali atsitikti taip, kad vienas iš automobilių ten, pavyzdžiui, viršio gal 37 kartus leistinas normas. Ir tuomet aš iškėliau klausimą. Uždaviau klausimą kolegai Kalechą. Ar čia tik nebus kokių nors teisinių problemų, kurias reikia skubiai spręsti. Bet šią studiją gavau 14 metų spalį. Jau buvo praktiškai tas metas, kad mes, kai mes jau turim keisti seną teisės aktą nauju, kur buvo kalbama apie realias emisijas ar emisijas realiomis vairavimo sąlygomis. Aš apie tai kalbėjau savo kolegai, o jis buvo kaip tik atsakingas už šią sritį. O aš Ir toliau dirbau, kad teisės aktai būtų kuo tikslesni, kuo aiškesni, kad būtų galima išmatuoti automobilio emisijas realiomis vairavimo sąlygomis, o ne bandyti diskutuoti apie tai, ar vienas ar kitas manipuliavimas yra teisėtas ar ne. Mes norėjome tiesiog, kad atsiras nauji teisės aktai, tiksliai konkretesni. Prašom, kolega, klausti. Dėkoju. Savo pareiškime jūs be kita ko pareikalavote, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir kad harmonizuotai teisės aktai būtų gyveninti visose valstybėse narėse. Bet juk žinote, kad e, gyvenimas reikšmingai skiriasi nuo jūsų siekių ir pageidavimų. Esame patys tai matę, kai išklausėme vieno iš transporto ministrų kuris, pavyzdžiui, grįžo prie Fiat atveju ir jis sakė, jeigu sistema sustojo po 22 minučių, yra nelegalus, o, pavyzdžiui, Italijoje yra nelegali tokia sistema, o, pavyzdžiui, kitur taikomas į kitokios nuomonės. Paryžiuje klyringo atveju sakoma, kad Europos komisija turi imti savo e, vykdomosios valdžios funkcijų. Jūs sakote, kad buvo įvairių nuomonių generaliniuose direktoratuose, tad kaip tvarkytis Europos komisijoje, kad būtų galima užtikrinti, kad ES teisės aktai harmonizuotai gyvendinami visoje ES. Dėkoju. Atsakymas. Pritariu jūsų nuomoniai. Aš manau, kad harmonizuotas bendrijos teisės įgyvendinimas gali būti gerinamas. Reikėtų, kad daugiau kompetencijos čia turėtų nepriklausoma agentūra ar Europos komisija. Jos galėtų būti galiotos prižiūrėti, kaip įgyvendinamos taisyklės ir ES teisės aktai visose e, ES valstybėse narėse. Aš jau sakiau, kad mes susidūrėme su skirtumais, kur, apie kuriuos turime pranešti Teisingumo teismui kad šis priimtų sprendimą. Manau, kad e, į mūsų mechanizmą reikėtų įtraukti papildomas, e, papildomą priežiūros mechanizmą. Neturėtume remtis tik nacionalinėmis institucijomis. Juo labiau, kad tuomet leidžiama savo įvairiai interpretuoti sąjungos teisės aktus. E, ponas Gysekė, na taip, mes esame teisės aktų leidėjai, bet uh, E, yra ir platforma, ir direktoratas kompetentingas komisijoje, galime suteikti viską, ko norite. Bet jeigu būtumėt tuomet turėję tas sąlygas, ar galima sakyti, kad būtume to skandalo išvengę? Atsakymas. Na, taip hipotetiškai atsakyti sunku. Tačiau jeigu pasiremčiau man žinomais pavyzdžiais, Europos komisija gali pradėti patikras. Pavyzdžiui, vaistų sektoriuje yra numatytas labai aiškus priežiūros mechanizmas. Europos komisija tą priežiūrą vykdo. Mes štai tuomet galime konstatuoti, kad tos, tas mechanizmas veikia puikiai. E, ir viskas būtų buvę ko gero geriau negu dabar. Pone Deli. Dėkoju. Ačiū, ponia Falkenbergai, kad atvykote. Aš norėčiau grįžti prie to laiško, kurį parašėte Kalecho Krespo. Jūs sakėte, kad įmonių generalinis direktoratas buvo atviras pakeitimams ir kad buvo kalbama apie neteistą praktiką. Iš to sakinio galima daryti išvadą, kad jūs siūlote, jog įmonių generalinis direktoratas buvo atviras pakeitimams, kad būtų galima leisti tą neteisėtą praktiką. Ar tai teisinga tokio pareiškimo interpretacija ir apie kokią neteisėtą praktiką e, buvo kalbama jūsų laiške? Um, the reference... Ta nuoroda yra daroma į diskusijas, kurios vyko dėl TCMV. Ir tuo metu man susidarė įspūdis, kad, kad automobilių pramonės atstovai bandė susilpninti realių vairavimo sąlygų testų teisės aktus, kuriuos mes rengėme ir aš atkreipiau jo dėmesį į tai, kad vienu atveju techninėje grupėje mums susidarė įspūdis, kad kolegos daugiau dėmesio skyrė automobilių sektoriaus argumentams nei mūsiškiams, tai dėl to aš ir įspėjau jį, teikdamas, kad būkite atsargus, reikia solidžius teisės aktus parengti. Taigi jūs sutinkate su tuo, kad jums susidarė įspūdis, kad realaus vairavimo testo procesui per dėm didelį įtaką darė automobilių pramonė. Na, net negalima sakyti, ar ta įtaka buvo per didelė ar ne. Tiesiog automobilių pramonė bandė tokius, tokias formuluotės įvesti, į, įvesti, kurios susilpnintų tuos testus. Ir automobilių pramonė dalyvauja tame procese, nes mums reikia ekspertinių žinių, dėl to nėra jokių problemų. Bet Aš tiesiog vertinau jų veiksmų kryptį ir man pasirodė, kad tuo atveju e, tai nebuvo labai naudinga, kad tam reikia pasipriešinti. Na ir dabar e, atsižiūrint tai, kas vyksta dabar ir į tai, kad komisijos lygmenių automobilių pramonė, kaip jūs sakėte, aktyviai dalyvauja, ekspertų grupių darbe, teigia ekspertinės žinias ir techninius patarimus, bet ar jūs nematote interesų konflikto šiuo atveju ir kad tai daro įtaką patiems teisės aktams? Na, kiek mes galime pasikliauti jų techninėmis žiniomis ir suderinti tai su mūsų techniniais vertinimais ir nepriklausomais techniniais vertinimais iš institutų, iš nevyriausybinio organizacijų ar kitų dalyvių. Tai čia tikrai jokių problemų aš nematau. Tiesiog tokiu būdu mes galime geriau, plačiau įvertinti situaciją, turime tokį platesnį pagrindą, kaip e, mokslinė, moksliniais įrodymais galime laikytis atitinkamos pozicijos. Norėčiau paklausti, ar ta pusiausvyra yra dabar išsaugota? Aš manau, kad realaus vairavimo testų teisės aktai, kuriuos mes pasiūlėme, yra mano vertinimu tikrai didelis patobulinimas ir aš manau, kad tas rezultatas yra gerai subalansuotas. Ačiū, kitas kalbėtojas. Spėkite, kas, ponas Gizekė. Serie zu haben, das ist nicht schlecht. Bisher ist ja ganz gut gelaufen für Sie, Herr Falkenberg. Aš e, labai populiarus šiandieną. Akivaizdu, dabar kritiškesnis klausimas. Jūs minėjote tą garsų į 14 metų laišką. Kiek aš žinau, tai buvo laiškas e, su priedu generaliniam direktoriui. Ir jeigu priedų E, nematau, tai iškart apie tai pranešu siuntėjui. E, mes kalbame apie geresnį reglamentavimą, kad kartais užtrunka dešimt mėnesių, kol e, viską pamatome. Uh, kol laiškas nukeliau į kitą direktoratą su priedu ar be priedo, bet kaip gali būti, kad per dešimt mėnesių niekas nepastebėjo, kad laiškas nusustas ir jeigu jau nebuvo pridėta to pažadėto priedo. Dėkoju. Manau, kad vienintelis galimas paaiškinimas būtų toks. Įsivaizduojame, kad viskas vyko kažkaip ir diskusijose su ponu Kajecha Buvo tai paminėta ir iškart nebuvo sulaukta tarsi atsako ir e, jeigu iškart nesulaukia atsakymų, tai nesužinai, kad nebuvo to priedo. Ir tik vėliau išiškėjo ta problema dėl dokumentų Kitaip tariant, e, e, buvo kalbama apie tai, bet pirmajame elektroninio laiške to nebuvo. Taigi nebuvo to priedo. 19 lakrytį, lakryčio 19 dieną apie tai buvo pasakyta, o paskui e, kilo Volkswageno skandalas, po to viskas iškilo viešumon ir atrodo, kad vyko tam tikri įvykiai, gana keista seka ir kad buvo imtas veiksmų tik po to, kai kilo skandalas, bet reikia tikėtis, kad ateityje e, neužtruks dešimt mėnesių, kol vienas padalinys komisijos sužinos iš kito, kaip viskas yra. Mm, ponas Blanko Lopes. Labai ačiū. E, klausiau, kas buvo sakoma, taip pat dalyvavau MV komiteto posėdžiuose RDE grupėje. Noriu paklausti apie tai, kad jūsų direktoratas išsakė savo susirūpinimą valstybėms narėms. Aš nedalyvavau e, darbo grupėse, bet kolegos taip. Ir jie išsakė susirūpinimą. Jeigu jūs išsakėte susirūpinimą valstybėms narėms, ar jos sureagavo ar ne? Jeigu sureagavo, tai kurios? Man atrodo, kad daug reakcijų sulaukėme tiek komitete ir tai turėtų atsispindėti protokoluose to komiteto darbo. Taip pat vyko dvišalės diskusijos. Aš žinau apie tai, nes kolegos per tuos metus mane informuodavo. Taip pat raštu buvo keičiamasi dokumentais, buvo skambinama, buvo kalbama tiek e, posėdžių metu, tiek ne jų metu. Taip, iš tikrųjų, informacija buvo keičiamasi. Jūs sakėte. kad e, su ponu Kajeha e, daug dirbote ir buvo minimas komunikatas, bet kaip jūs e, bandėte spręsti problemas komunikavimo būdų, kurias abu nustatėte. Mes keletą kartų, kai, kadangi esame kolegos, susitinkame su ponu Surek pradėjau dirbti, bet kaip e, prisijungė Daniel Kalecha, jisai e, perėmė postą ir mes e, abu reguliariai susitikdavome ir galėjome išsakyti, kas mūsų nuomonė yra svarbiausia, ką reikia aptarti. Mes nuolat kalbėjome apie tai, kad būtina pereiti nuo laboratorijų e, bandymų prie realių sąlygo, testų. Ir nei Daniel, nei aš niekuomet nesiginčiame dėl to, kad būtent taip reikia dirbti ir kad reikėjo tą daryti greitai. Mes savo galvojame, kad KAR 2020 veiksmų planetai atsispindėtų. Dėkui. Paskutinis klausimas. Mes matėme tam tikrus dokumentus ir jūs ką tik tai sakėte, kad požiūrių skirtumų nebuvo, abu direktoriai generaliniai galvojo vienodai. Kai vykdavo diskusijos su kolega, mes taip sutarę buvome, kad, mes sutarėme, kad reikia tikrai dirbti, dirbti toliau ir e, tai reiškia, nereiškia, kad e, procesas nevyko per nelik lietai, mes norėjome abu, kad būtų dirbama greičiau. Ir mes nepasiekėm visko per tą laikotarpį, per kurį norėjome. Toliau. E, kitos trys minutės virnikė. Ar jūs e, galvojate, kad lengvai būtų galima apeiti taisyklės? Ir ar jūs galvojate, kad dabartinės taisyklės tikrai užkirs kelią tokiam piknaudžiavimui, ar yra pilkoji zona? Dar tebėra jinai. Ir kas jūsų nuomonė turi panaikinti problemas toje pilkojoje zonoje ir kodėl nebuvo iškart pašalintos problemos? Manau, kad grįšiu prie ankstesnės analogijos. Yra sudėtinga pasakyti, kada mokesčių vengimas yra neteisęs ir kada morališkai neteisingas. Man atrodo, kad šitoje situacijoje galima tą patį pasakyti. Mes matėme gamintojus, kurie bandė optimizuoti automobilius laboratorinių bandymų metu, kad geriausias būtų rezultatas užtikrintas įmanomas. Ir, kaip aš suprantu, jie tą darė e, pagal įstatymą, įstatymo teisės akto ribose. Vėliau supratome, bent jau vienu do, dokumentuose užfiksuotų atveju, Volkswageno, kad įranga, kuri naudojama, jau išėjo už legalumo teisėtumo ribų. Bet E, Volkswagenas, kiek aš žinau, kalbėjo apie tai, kad laikomasi ribų ir paskui tikslas buvo pagerinti teisės aktus ir tokiu būdu reikėjo išeiti iš laboratorijų, bandyti automobilius realiomis sąlygomis ir įvertinti, pavyzdžiui, kai automobilis važiuoja miestu, e, greitkeliais, kalnuose, įvairiose situacijose reikia išbandyti automobilius. Taigi jokių pilkųjų zonų tuo metu nebuvo. Manau, kad yra pilkoji zona. Aš būtent tą ir norėjau pasakyti. Bet koks teisės aktas vis tik tai nepašalins rizikos, kad neatsiras tokia pilkoji zona. Aš pradžioje kalbėdamas pasakiau, kad problema yra teisės aktų aiškumas. Mes, komisija, kuri siūlo teisės aktus ir parlamentas ir taryba, kaip teisėkuros proceso atstovai, turi užtikrinti, kad teisės aktai bus aiškus, tikslus, kad būtų galima išvengti tų pilkųjų zonų. Praeitie ir ypač šiuo konkrečiu atveju, man atrodo, tikrai yra uh, pilkųjų zonų ir aš manau, kad gamintojai bandė pasinaudoti tuo. Ačiū. Pona Zalva Bidegain. Labai ačiū. Mm. Pone Falkenberge, norėjau paklausti jūsų, kaip jūs vertinate techninių ekspertų pajėgumus ir komisijos išteklius uh, technologijų automobilių srityje, e, žiūrint kaip, e, peržiūrė, dabar galvant apie teisės aktų egzistuojančių peržiūrėjimą ir siūlant naujus teisės aktus. E, norėčiau kitą sesiją, kad pakartotume šį klausimą. Nes aš neatsakingas dabar šios klausimus. Aš galiu štai ką pasakyti jums. E, jeigu vėl paminėsime tą jau nekartą minėtą Tartutinės klimato kaitos komisijos tyrimą, kai pamatėme rezultatus, tai po poros savaičių jau e, pasamdėme aplinkosaugos direktorate e, specialistą dirbti ir skaičiai šiaip yra labai labai nedideli žmonės dirba E, labai daug laiko jie praleidžia posėdžiuose, e, laikas nelaukia ir aš e, žinau iš savo patirties, kai aš buvau atsakingas už tai, kad ištekliai žmogiškieji nedideli, taigi reikėtų kelti klausimą, kaip augimo generalinis direktoratas, ar turi pakankamai išteklių, tai tą reikėtų aptarti su augimo direktorato vadovu. Ačiū. E, buvo e, minėta tai, kad valstybės narės tvirtina tipą, bet, pavyzdžiui, neužsima gamybą automobilių, kaip kad Luksemburgas ir Malta. Kaip galite tai paaiškinti? Ar, ne, ar nėra iš tikrųjų to rinkimosi geriausios, kaip patvirtimo institucijos, apie tai kai kas kalba. Man atrodo, kad šis klausimas nesusijęs su mano žiniomis, aš neišmanau tų teisės aktų taip gerai, tai ne mano sritis. Ir manau, kad po manęs kalbėsiantis asmuo galės jums išsamei atsakyti į šį klausimą. Aš iš teisės aktų, kuriuos mačiau, galiu pasakyti, kad valstybės narės yra atsakingos už tipo tvirtinimą, kaip ir kodėl tai yra daroma, kaip viskas vyksta įsirmiai, aš negaliu komentuoti, nes nežinau to. Bet jums atrodo normalu, kad e, šalyse e, atliekama daug labai tipo tvirtinimų. Tose šalyse, kurios negamina, ne vieno automobilio negamina. Ar taip e, yra normalu? Ką Jūs galvojate? Aš e, pasitikėčiau viso, visų valstybių institucijomis vienodai. Daugelio sričių e, buvo minimi daugelio sričių procesai, kai yra tvirtinami standartai, kontroliuojami gamybos metodai. Manau, kad daugelie sričių, apie kurias esu girdėjęs, su kuriomis esu susidūręs, valstybės narės yra užsitikrinusios partnerių atliekama kontrolė, keičiamasi informacija, patirtimi. Ir mes manome, kad visos institucijos yra vienodai kokybiškos ir vienodą požiūrį palaiko. Ir jeigu šalyje atitinkamoje negaminami automobiliai, tai institucija tos šalies gali būti labiau nepriklausoma negu uh, toje šalyje, kur gaminami automobiliai. Galima į tai žiūrėti įvairiai. Mes išdirbame su ES teisės aktais, Europos sistema, kuri uh, pripažįsta, kad institucijos nacionalinės yra absoliučiai vienodos ir užtikrina uh, tokią pat kokybę. Yeah, uh, hello, Mr. Falkenberg. I'm very sorry that I could not. Dėkui, Kadenbach. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai gailestauju, kad nedalyvavau posėdžio pradžioje ir praleidau dalį keitimosi nuomonėmis šiandieną. Pone Dalį uždavė klausimą apie ekspertų grupę ir ekspertinės žinias, tai mano klausimas būtų panašus. Ar nemanote, kad dėl skaidrumo priežasčių automobilių pramonės atstovai, su jais galima, turi būti konsultuojamasi tik tai pirminėse konsultacijose? Ir bet kokie kontaktai turi būti draudžiami, nes dabar rengiant reglamento projekto paskutinę versiją, ar mes nereikalavome per daug iš automobilių pramonės, liktai bandome reikalauti iš jų, kad jie dirbtų prieš savus interesus. Na, nesu įsitikinęs, kad tai, kad automobilių pramonė nėra suinteresuota tuo, kad būtų racionalūs aplinkosauginė prasme pagrysti produktai e, kuriami. Priešingai, aš manau, kad automobilių pramonė susiduria su problema dėl to, kad buvo išsiaiškinta, kad buvo gaminami automobiliai, kurie pažeidė standartus, tai aš nežinau, ar savaime sutikčiau, kad pramonė yra suinteresuota bandymu apeiti aplinkosauginius ar kitus visuomenės veikatos saugumo standartus. Bet e, aš suprantu jūsų mintį kad reikia būti labai atsargiems, telkiantis ekspertų nuomonę ir braukti aiškę liniją tarp to, kas priima galtinį sprendimą. O galtinis sprendimas turi būti informuotas, nepriklausomas sprendimas, kurį priima komisijos tarnybos, tos, kurios turi teisę teikti pasiūlymą. Ar jūs matote, kad dabar tos nepriklausomybės yra? pakankamai. Aš beveik 40 metų dirbau komisijos tarnybose ir mano kūruojamosios rytise, tai manyčiau, kad daugumoje atvejų, na, aš ne, bent jau dabar negaliu prisiminti tokio atvejo, kai dirbdamas su ekspertais, jų klausydamas, jų patarimų klausydamasis iš bet kokio pramonės sektoriaus, uh, dėl to prieimiau neteisingą sprendimą, nes visais atvejais, bent jau kiek aš žinau, pirmiausia išklausome verslo interesų, sekto, pramonės sektoriaus interesų ir, ir nuomonės, išklausome nepriklausomos nuomonės, mokslininkų, mokslinių tyrimų nuomonės ir turėdami visą tą informaciją tada priimame nepriklausomą, solidų, moksliniais e, duomenimis pagristą sprendimą. Ačiū, ponė, ačiū, ponė Lopes Bormecho. Ačiū ir vėl aš. Mes anksčiau teigėme, kad e, išderinimo įrangos naudojimas buvo nelegalus nuo 98 metų visų transporto priemonių atveju. Tvirtinant naujus automobilius, ar nebuvo įtarimų, kad naudojami tie išderinimo įrenginiai. Ir kaip jūs galite pateisinti, kaip buvo išduodami leidimai automobiliams, kai emisijos buvo didesnės nei leidžia normos. Ar jūs nemanote, kad nacionalinės institucijos Vokietijoje, Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje, Niderlanduose, Ispanijoje, Luksemburgė, Italijoje, Belgijoje išduodavo tipo tvirtinimo duomenis, e, dokumentus automobiliams, pažeisdamo, kaip tie automobiliai pažeidžia taisyklės. Ir kodėl nebuvo pradėti tyrimai, pažeidimo procedūros. Ar jūs nemanote, kad reikalingi teisės aktai dėl automobilių tipo tvirtinimo, o ne kokia tai pagrindų direktyva? Atsakymas. Aš jokių būdų nemaniau, kad, ar bent jau neturėjau tokios informacijos, kad valstybėse narėse buvo naudojama tokia praktika, kuri būtų nelegali. Uh, Ir man atrodo, aš tą patį teigiau ir atsakydama į klaus, atsakydamas į klausimus raštu. Man labai sudėtinga būtų įsivaizduoti, kad kompetitingos institucijos valstybėse narėse būtų galėjusios elgtis pažeidžiant įstatymus. Mes turime teisės sistemą, įstatymų viršinybės principą ir man būtų labai sudėtinga numatyti tokias galimas situacijas. Taigi dar kartą sakau, kad aišku, turėjome problemų dėl interpretacijų, dėl to, kiek įmanoma buvo pasukti į savo pusę tuos teisės aktus ir ar valstybės narės turėjo būti budresnės ir užduoti daugiau klausimų kai jos suprato, jog egzistuoja skirtumas tarp laboratorinių testų ir realių emisijų, tai mano atsakymas į šį klausimą taip, jos turėjo tą padaryti, bet aš nemanau, kad buvo kokių tai įtarimų, kuriuo tai momentu, kad buvo užsimama nelegalia praktika valstybių narių institucijose. Arba kad tos institucijos dalyvavo uh, tokioje nelegalioje praktikoje tiesiogiai ir netiesiogiai. Ačiū ir paskutinį klausimą užduos ponė Dėly. Dėkoju. Norėčiau grįžti prie to, apie ką kalbėjome, kai buvo pateiktas paskutinis klausimas. Ai, norėčiau dar kartą pasakyti, e, jūs, jūs tiksliau paminėjote, kaip prastai elgėsi nacionalinės institucijos. E, jie netitiko nustatytų standartų, tačiau sėkmingai juk tie automobiliai įveikė NOX, e, NODC tiksliau testą. E, o sakėte, kad čia nacionalinės institucijos dirbo netinkamai. Na, pritarėme dėl viso to, kas įvyko, tačiau žvelgime į priekį. Aš norėčiau paklausti, ką siūlote dėl tos naujos automobilių homologavimo sistemos. Ar manote, kaip ir daugelis mūsų šiame komitete, jog yra atėjęs laikas įsteigti Europinę nepriklausomą struktūrą, kuri prižiūrės tai, ką jūs ką tik minėjote. Reikės prižiūrėti rinkas, jūs apie tai kalbėjote, ir taip pat automobilių homologavimo klausimas būtų tuo pačiu metu išspręstas. Ką apie tai manote? Um, je, je crois que Manau, kad sistemos, kurios leidžia įdėkti tą tokią struktūrą, yra pasiteisinusios. Aš manau, kad tai yra tas dalykas, kurį galima siūlyti. Tačiau valstybės narės ir kiti teisėkuros proceso dalyviai, taryba, komisija ir parlamentas turi nuspręsti, kiek norima žengti šią linkmę. Esu tikras, kad mes tas kriti, ta, tą kryptimį esame ėję. Ir tai leistų būti labiau tikriems, kad bus tinkamai įgyvendinti visoje ES čia priimti teisės aktai. Bus įgyvendintamas jų tolygus e, ir vienalypis įgyvendimas. Dėkui klausimas. Sutarėm dėl to be abejo. Ar jūs turite kažkokiu darbo gairių, kaip užtikrinti, kad ta agentūra, pavyzdžiui, bus nepriklausoma, tikrai nepriklausoma, nes kiekvienas šiuo atveju e, stengiasi gauti naudos iš tų teisės aktų. Ar reikėtų remtis, pavyzdžiui, amerikiečių modeliu, Jie turi aplinkos saugos ir sveikatos agentūrą. O gal manote, kad reikėtų iš pradžių sukurti agentūrą, kuri per, prižiūrės, kaip dirba nacionalinės institucijos iš pradžių, o paskui galės tapti visiškai nepriklausoma ir nacionalinėms struktūroms, na, savotiškai diktuoti savo valią. Dėkui. Atsakymas. Aš manau, kad pirmas žingsnis būtų turėti aiškius ir tikslius ES teisės aktus. O paskui galime jau kalbėti apie įgyvendinimą. Ir dabar, man atrodo, tas darbas ir yra dirbamas, nes dirbama prie, pavyzdžiui, emisijų testų, testų realiomis vairavimo sąlygomis. Ir mes tuo būdu turėsime daug geresnį darbo pagrindą. Kitas etapas būtų nuspręsti, kaip sustiprinti bendradarbiavimą decentralizuota, pavyzdžiui, tarp valstybių narių, ar kažką dar kūrėme ir centralizuoto. Ir tuomet kiltų klausimas, o kokią struktūrą mes tuomet numatome, kaip mes ją apibrėžiame. Bet visa tai yra ateities klausimas ir mano, ir, ir mano pasikeitė, kurie mano vietą užims, kai aš čia nebedirbsiu, diskutuos apie tai. Pirmininkas, e, atėjo laikas užbaigti šią diskusiją, ponė Falkenbergačių, kad dalyvavote klausime. Kolegos, kurie galbūt norėtų pateikti dar klausimų, gali juos teikti raštu iki penktadienio 18 dienos. O dabar trumpa pertraukėlė ir tęsime kitą klausimą. Ačiū. Okay, colleagues, we can uh, move on with our second hearing. Kolegos, antra dalis klausimo. E, sveikiname atvykusi pona Daniel Kajehai Krespo, kuris anksčiau vadovavo augimo generaliniam direktoratui. Labai ačiū, kad sutikote atvykti, sureagavote į mūsų kvietimą. Mes juos pakvietėme, kai buvusi generalinį direktorą vidaus rinkos pramonės verslo ir MVI e, direktorato vadovą. Jūs e, nuo 12 metų vasario iki e, pernai rūpiučio vadovaujate šiam direktoratui ir mūsų tikslas klausimą ir išsiaiškinti, gauti daugiau informacijos apie dabartinius teisės aktus dėl automobilių emisijų ir tipo tvirtinimą. Jūs atsintėte raštu atsakymus į mūsų klausimus, mes jūs perskaitėme, turime e, dabar e, laiko porą valandų. Ir da, pirmiausiai, suteikiu žodį Jums pradžioje pasisakyti. Ačiū, ponas Demesmacher, gerbėmi e, nariai. Pirmiausiai, dėkoju, kad pakvietėte dar kartą apsilankyti Jūsų komitete, nes aš dalyvavau kaip aplink pirmojoje dalyje, pirmajame posėdėje e, klausiau e, kolegos, o dabar galiu pristatyti 12-15 metų įmonių direktorato darbą. Ir aš iš savo patirties e, nuo 15 metų rugsėjo pirmos aplinkos saukos direktorato, aš iš tų pozicijų aš pristatysiu jums keletą minčių. Uh, Noriu pasakyti, kad tie metai buvo veiksmų metai, nes kai aš pradėjau dirbti generaliniu direktoriumi e, įmonių, paskui augimo generaliniuose direktoratuose, aš buvau atsakingas už tai, kad kars 2020 komunikatas būtų pasiūlytas ir kad jis būtų įgyvendintas. Ir tai buvo neįlynis, beprecedentinis įvykis. Mes automobilių sektorioje pasiūlėme išsame strategiją, kad sustiprintume jo konkurencingumą, gebėjimus inovuoti, sustiprintume saugumą ir taip pat, kas labai svarbu, uh, E, prisidėjome prie desnio tvarumo šios sektoriaus. Prisiminkite, kokia tuo metu buvo situacija, gili ekonominė krizė reikėjo labai skubiai įgyvendinti planą sektorėje, kuris ES darbina 12 milijonų žmonių. Tai yra didžiausias privatus investuotojas į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Bet taip pat jis atsakingas ir už tai, kad užtikrintų aukščiausių saugumo ir aplinkosaugos standartus. Žinote, kas atsitiko? Komisija patvirtino savo komunikatą 2009 m. lapkričio 12, lapkritį 12 metų ir pas, prieš tai vyko diskusijos su valstybėmis narėmis, septyni komisijos nariai, devyni ministrai, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, e, regionų komitetas, 18 suinteresuotų subjektų iš profsąjungų, NVO, suinteresuotų subjektų e, bendruomenės dalyvavo e, procesas buvo atviras, po mėnesio, 12 metų gruodį, konkurencingumo taryba patvirtino veiksmų planą ir po metų, 13 metų gruodį, Europos parlamentas taip pat patvirtino tą planą. Prekybos komitetas, transporto, vidaus rinkos komitetas, taip pat ir užimtumo komitetas pritarė tam planui. Vienas iš plano elementų buvo e, realaus e, vairavimo metu išskiriamos komisijos. Visos institucijos ir šalis sutiko su diagnoze. Pasisusiu tai, ką mes tuomet sakėme. Dabartinės procedūros e, vertinti teršalams neatitinka realaus vairavimo sąlygų. Taip pat buvo pasakyta, konkrečiai azoto oksidų, oksidų emisijos yra kur kas aukštesnės realiomis vairavimo sąlygomis negu emisijų e, ribos. E, kurios e, užfiksuojamos e, laboratorijos atliekant bandymus. Taigi diagnozė buvo aiški, mūsų sistema neveikė. Buvo joje daug e, spragų. Be to, daugelis valstybių narių ir dabar nesilaiko oro kokybės teisės aktų. Žinote, skaičius, 40 tūkstančių žmonių miršta pirmą laiko Europoje, 70 tūkstančių iš jų yra susijęs su transporto sektoriumi. Komisijos buvo paprašyta parengti planą tam, kad būtų E, pasiūlyta nauja, labai novatoriška testavimo procedūra atspindinti realias vairavimo sąlygas ir taip pat parengti naują laboratorinį testą. Ir buvo e, kalendorius politinis patvirtintas, e, realios vairavimo emisijos, įsigaliojant Euro 6 standartui nuo 17 metų. Ir visas šalis žinojo, kad netitinka laboratoriniai ir realūs testai, niekas nesiginčio dėl požiūrio, dėl kalendoriaus visi sutiko, kad taip ir reikėjo dirbti. Bet mums tapo aišku, kad tam, kad viskas vyktų sėkmingai ir kad situacija pagerėtų, mes turime dirbti dviejose srityse - reformuoti tipo tvirtinimo procedūras, stiprinti rinkos priežiūrą. Tipo tvirtinimas. Tipo tvirtinimo procedūros testai. Rinkos priežiūra yra e, dvi to paties medalio pusės. Turiu pasakyti, kad komisijai pavyko man, vadovaujant direktoratui, pradėti abu procesus, baigti juos ir 15 metų gegužės mėnesį e, patvirtintas pirmasis e, realaus vairavimo sąlygų testas, PEMS, tai yra kilnojama įranga, buvo įdėkta ir tai buvo labai rimtas esminis pokytis. Mes taip pat parengėme antrą ciklą realių emisijų. Jisai buvo patvirtintas vėliau ir taip pat dėrėmės dėl naujo pasaulinio suderinto laboratorinių bandymų e, testo, kuris e, buvo e, įdėktas tam, kad pakeistų jau pasenusi naują Europos vairavimo ciklą, taip vadinamą. Ir aš, kai dirbau generaliniu įmonių direktorato direkt, direktoriumi. Ir mes e, siekėme 16 metų sausį dėkti pokyčius. Aš žinau, kad šiam komitetui rūpi išsiaiškinti, tai, ar komisija vilkino naujų e, testų įvedimą. Aš žinau, kad jūs norite įsigilinti ir išsiaiškinti. Noriu pasakyti, kad 715-2007 e, reglamentas numatė naująjį testą. Darbas prasidėjo iš kart. Įmonių generalinis direktoratas buvo pagrindinis. Mes dirbome su kitais direktoratais, pirmiausia aplinkosaugos ir mes taip pat dirbome su Junktiniu tyrimų centru, kuris atliko du techninius tyrimus. Taip pat e, sukūrėme realių vairavimo sąlygų darbo grupę, tai tapo atvira platforma e, svarstyti techniniams klausimus. Norėčiau padėkoti visiems, kurie susijęs su e, atitinkamu darbu, nežiūrint laiko spaudimo, tiek Jungtinis tyrimų centras, tiek uh, skirtingos komisijos tarnybos dirbo labai veiksmingai. Junktinis tyrimų centras 13 metų ataskaitoje išanalizavo e, dvi vieną kitą papildančias emisijų procedūras. Mums reikėjo pakeisti e, pasenusi testą naujoji vienas, buvo emisijų testavimas atsitiktiniu ciklu, kitas e, keliuose testavimas vykdomas su taip vadinama PEMS kilnojamąją matavimo įrangą ir tyrimų centras e, prie prie išvedos, kad PEMS veiksmingesnis tam, kad būtų galima įsigilinti į skirtingas emisijas ir taip pat užkirsti kelią išderinimo strategijoms. Bet ir taisiais metais komisija pastebėjo, kad PEMS įrangos nėra pakankamai ir kad atsiranda klimatinės, geografinės ir sezoninės kliūtys Taip pat įgyvendimo sąnaudos labai aukštos, dėl to mums reikėjo labai aiškiai e, apibriežti sąlygas e, dėl temperatūrų ir kitų vairavimų sąlygų. Reikėjo dirbti toliau. Būtent e, todėl paprašėme, kad Junktinis tyrimų centras parengtų PEMS procedūrą ir turiu pasakyti, kad pramonė ir automobilių gamintojai pasisakė už atsitiktinį ciklą, jiems nepatiko PEMS procedūrą ciklas ir tos pozicijos nebuvo laikomasi. Taip pat buvo sutarta, kad e, realaus vairavimo testas buvo papildomas e, naujam pasauliniam suderintam e, laboratorinių testų ciklui. Atsiprašau, kad miniu kai kuriuos sutrumpinius, bet taip bandau sutrumpinti savo kalbėjimo laiką. Ir 17 metais rugsėjo 1 turi pradėti būti taikomas. Tai užduotis buvo sudėtinga, labai e, skirtingi interesai reiškėsi. Politinė prasme viskas buvo labai sudėtinga, taigi buvo tikras iššūkis. Ne vienas pasaulio regionas nedalyvavo rengiant panašias užduotis. Automobilių sektorių ES vėl tapo lyderė. Kaip žinote, mūsų e, standartai yra globalaus masto daugeliu atžvilgių. Techninis darbas buvo baigtas 14 metų balandžio mėnesį, kai komisija e, pristatė e, architektūrą realaus vairavimo testo sudarėm viską su atitinkamomis tarnybomis ir sudarėme dėl keturių teisės aktų. Reikėjo užsitikrinti sklandų prieimimą ir mes bandėme tą padaryti, nors galbūt e, tai buvo vertinama kaip KARS 2020 susilpnimą, bet mes 14 metais kiekviename komiteto posėdėje apie tai kalbėjome visose transporto, motorinių transporto priemonių komiteto posėdžiuose apie tai kalbėjome ir negalėjome kaip komisija autonomiškai patvirtinti e, tų teisės aktų, reikėjo e, komitologijos ir kvalifikuotos valstybių narių daugumos. Ir e, Karlas Falkenbergas, mano draugas ir kolega, man parašė ir sakė, kyla susirūpinęs dėl to, kad vilkinamas šis klausimas. Aš atsakiau jam, kaip ir e, matėte, jūs gavote kopiją, mes nenorime jokio dėlsimo ir nuostatų sušvelninimo. Bet turiu pasakyti, kad viskas buvo labai sudėtinga, nes diskusijos tikrai buvo ilgos ir mūsų paskutinės minutės pasiūlymus reikėjo atidžiai išnagrinėti ir pirmą kartą pasaulyje prasidėjo vokinama įvestis realaus vairavimo testus, taigi reikėjo labai daug ką išpatikrinti. 15 metų jagužė buvo patvirtintas teisės aktas, mes norėjome, kad 14 metų rugsėjai tai būtų būtų padaryta, bet e, buvo uždelsta iki gegužės 15 metų ir komisija lapkritį 14 pradėjo dirbti naujoji. Mes vėl turėjome patvirtinti naują komisijos struktūrą, vėl kolegija turėjo patvirtinti naują pasiūlymą, dėl to atsirado e, dėlsimas ir ko mėnesį neturėjome kvalifikuotos valstybinarių daugumos, bet gegužė 14 metų jau jį atsirado. Po visų vidinių patvirtinimų visos komisijos tarnybos, įskaitant ENVI direktoratą ir jungtinį tyrimų centrą, davė savo sutarimą, ponas Falkenberg sutiko su tuo ir ko mėnesį mm, man padėkojo už galutinį rezultatą. Ir žinau, kad jums labai aktualus klausimas yra išdenimo įranga, labai jaudina ta tema, yra labai įdomi, kas iš tikrųjų turime galvoje. Ehm, nuo 98 metų tokia įranga yra neteisėta ir bet koks gamintojas, kuris naudoja tokią įrangą, turi būti nubaustas. Taisyklės aiškius ir valstybės narės turi priemonės ehm, gyventi teisėms aktams ir komisija neturėjo jokios informacijos apie kažkokius netitikimus ar išderimo įrangą, bet viskas buvo priskiriama pasenusiam testavimo e, ciklui. Ir nau, tikimės, kad naujasis e, testavimo būdas realiomis sąlygomis e, būtų sprendęs šią problemą, kai, ką ir sakė Jungtinis tyrimų centras dar 13 metais. Baigtas noriu pasakyti, kad aplinkosaugos e, generalinėme direktorate, e, ką, ką mes padarėme. Aš kai pradėjau dirbti, jo vadovu kilo Volkswagen skandalas. Tai turėjo labai didelį poveikį Europos pramonės reputacijai mus sukrėtė tai ir aš asmeniškai buvau įsiutęs, nes įmonių uh, E, jeigu būčiau e, buvęs, aš buvau įmonių generalinio direktorato e, vadovas ir būčiau norėjęs išvengti tokio atvejo. Mes, ką darėme, augimo direktoratą turėjome paremti bet kokiuose pastangose. Pirmiausia, kai buvo prašoma valstybių narių atlikti nacionalinį tyrimą. Antras dalykas, mes turėjome įsitikinti, ar bus taikoma aplinkosaugos prievalių E, direktyva. Ar ES būtų galėjusi paduoti teismą Volkswagen, jeigu būtų turėjusi e, atitinkamą priemonę, bet mes įsiaiškiname, kad bioįvairovė vanduo ir žemė tik tai taip pakliūva į tą direktyvą, o ne emisijos. Ir aš e, kreipiausi į visus generalinius direktoratus ir sakiau, kad testavimo procedūrą pakeisti nepakanka, mes turime daug ką daryti dėl technologijų, mokesinių priemonių ir panašiai. Ir e, mums kai ką pavyko padaryti, norėčiau padėkoti kai kuriems e, parlamento nariams, kurie susijęs su tuo. Tai yra sustarimas dėl nacionalinių emisijų ribų ir dėl mirčių skaičiaus sumažinimo atitinkamai skaičiais iki 20 metų. Dabar 29 yra pažeidimo procedūros e, prieš valstybės narės. Mes e, pradėjome e, dialogą dėl švarnesnio oro ir taip pat žiūrime labai į atšaukimo automobilių klausimą atidžiai, labai atidžiai ir taip pat baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Volkswageno atvejs parodė, kad nepaprastai svarbu išsiaiškinti, kas įvyko ir aš tikiuosi, kad jūsų komitetas tą padarys. Mes turime pasimokyti iš to, kas įvyko, turime išvengti panašių situacijų ateityje ir taip pat, man atrodo, turėtume pasinaudoti galimybę padaryti tris, dalyk, tris dalykus - baigti reformą realių vairavimo testų, nes automobiliams būtent to reikia realių sąlygų. Tai būtų geriausias būdas spręsti problemų, sustiprinti tipo tvirtinimo ir rinkos priežio sistemą, bet taip pat mes turime pagerinti mūsų sistemos valdymą. Viena iš krizės pamokų yra ta Europa moka labai daug už tai, kad yra fragmentuota ir aš savo kuklį ir asmenę nuomonę komisijoje galiu jums pasiūlyti. Uh, Mes, kad tą pasiektume, turėtume sukurti labai stiprų priežiūros mechanizmą tiek operatorių, tiek nacionalinių institucijų. Mes to dabar neturime ir turime tą taikyti visoms transporto rūšims, kaip kad yra pasiūlyta tipo tvirtimo reformoje. Kelias į priekį yra nepersekioti automobilių sektoriaus, nors tie, kurie e, nesilaikė statymų, turi būti uh, nubausti, bet automobilių sektorius bus kitoks ateityje ir mes dabar turime galvoti, kaip iš esmės pakeisti mūsų sistemą ir jūsų rekomendacijos mums bus labai svarbios tam, kad sustiprintume visą sistemą ir pagerintume Europos piliečių sveikatą. Ačiū ir atsiprašau, jeigu per ilgai. Dėkoju už įžangą, už žanginį pasisakymą. Dabar pirmasis klausimų raundas. pranešėjo, po to kiekvienos politinės frakcijos atstovas dar pasisakys. Penkios minutės skiriamos kiekvienam pasisakymui ir atsakymui. Nariai turi teisę jūs pertraukti, atsakinėjant jų klausimą, užduoti papildomus klausimus, bet negali viršyti penkių minučių laiko termino. Pirmiausia, pranešėjai ponas Gerbrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Krespo už tai, kad čia vėl atvyko. Pirmiausia, parlamentas priemė rezoliuciją dėl KARS 2020 darbo grupės, bet labai kritiškai vertino tai, kad buvo atidėtas realių vairavimo sąlygų testo įdėgymas. Mes reikalavome, kad tas testas būtų įdėktas be jokio vėlavimo. Uh, kaip numatyta Elkas 2020 komunikate. Mano klausimas susijęs su kitu dalyku. Mes matėme vidinius susirašinėjimus Europos komisijoje tarp įmonių generalinio direktorato, Envi generalinio direktorato ir kitų padalinių. Ir jau 12 metais, kuomet jūs pradėjote eiti tas pareikas Grau generalinėme direktorate, buvo tų laiškų ir iš jų buvo aišku, kad yra daugiau nei vien tik tai tarinėjimą apie tokių išdenimo įrenginių naudojimą ir sukčiavimą testo ciklo metu. Ar jūs buvote informuotas apie tai, kad jau yra sukaupta nemažai tokios informacijos? Ačiū, ponė Gebrandė. Aš norėčiau priminti, kad Europos parlamentas kalbant apie tai, ką Jūs sakėte pirmiausia, kad nedelsiant būtų įdėktos taisyklės dėl realiaus vairavimo testų, bet buvo techninių klausimų, kuriuos reikėjo išspręsti prieš patvirtinant tą ciklą. Bet kalbant apie vidinius e, laiškus, tai aš nesu informuotas apie tokių laiškų egzistavimą. Tai neramina, nes e, tai buvo labai svarbus e, jungtinio tyrimų centro paskelbti rezultatai ir jūsų žmonės turėjo jūs informuoti, o jūs vėliau turėjote informuoti atsakingą komisarą apie tai. Na, bet mes vis dar čia gilinamės į tą situaciją. Kitas mano klausimas yra susijęs su jūsų pareiškimu, kad viskas, ką jūs darėte nuo to, kai dirbote aplinkosaugos rytyje, generalinėme direktorate, buvo daug pažydimų procedūrų pradėta ir panašiai. Tačiau, kaip augimo generalinio direktorato vadovas. Jūs daugiau dėmesio skiriate ilgialaikiai perspektyvai, plėtrai ir panašiai. Ir tuo pat metu jūs turėjote aiškių ženklų, kuriuos jūsų NB generalinio direktorato kolegos jums pateikė, kad galiojančių teisės aktų taikymas nebuvo toli gražu tobulas. Taigi mano klausimas štai koks. Kodėl jūs niekuomet neinformavote ar nepareikalavote iš valstybių narių tikslesnės informacijos apie tai, kaip yra įgyvendinami teisės aktai ir kodėl. Ir taip pat e, ponas Falkenbergas mus, mums šiandien sakė, kad e, trūko absoliučiai rinkos priežiūros valstybėse narėse. Jūs tikriausiai buvote apie tai informuotas. Atsakymas aš labai, na, aišku, pateiksiu atsakymą. Mes, kai, kai aš dirbau įmonių generalinėme direktorate, pagrindinis mūsų tikslas buvo pakeisti uh, tą sistemą, testavimo sistemą, kuri nebuvo pakankamai gera, kuri ne, nerodė realių rezultatų, kad e, būtų patikimi rezultatai realaus varavimo sąlygomis. Ir kai mes tik tai gauname kokių tai problemų iš valstybės, sužinome problemas valstybėse narėse, mes veikiame, mes tą darome pagal atitinkamą procedūrą. Dėl tipo tvirtinimo e, teisės aktų egzistuoja direktyva, kurią įgyvendina valstybės narės, tačiau Europos teisėkuros sistemoje yra aiškiai atskiriama atsakomybė. Europos komisija yra reguliuotojas, valstybės narės turi gyvendinti teisės aktus, o automobilių gamintojai turi laikytis tų teisės aktų. Ir būtent valstybės narės, jų institucijos yra atsakingos už įgyvendinimą. Ir kas kart, kai gauname informacijos, kad valstybė narė nevykdo savo įgyvendinimo vaidmens, tuomet komisija turi galimybę paduoti tą šalį į teismą pagal pažydimo procedūrą. Bet yra dalykų iki teismo bylos, prieš pradedant oficialią pažydimo procedūrą, būtent pareikalauti informacijos, jūs privalote prieš tai. Ir komisija turėjo daug informacijos, kad valstybės narės neįgyvendino reikiamai teisės aktų. Ir nebuvo keliamas joks klausimas valstybėms narėms apie tai. Mes niekuomet negavome, nebuvome gavę informacijos apie tai, kad valstybės narės nesugebėjo taikyti teisės aktų. Mes tiesiog žinojome, kad automobiliai viršė ribas. Ir mes manėme, kad taip yra dėl to, kad nėra pakankamai tikslus yra tie realybę atspindintys tie laboratorijų testai. Aš kalbėjusi su žmonėmis, kurie dalyvavo tose procesuose, darbo grupėse ir jie man pasakė, kad buvo tiek daug atstovų iš pramonės ir tiek mažai atstovų iš valstybių narių Europos komisijoje. Faktiškai nebuvo protokolų jokių tokių susitikimų. Ir būtent tai buvo kuriama ta nauja testavimo ciklo procedūra laboratorijose. Taigi, jeigu jūs norite tyčia vilkinti institucinė prasme, tai tą ir galėjote padaryti, nes visi pramonės atstovai pasisakė, o po dviejų valandų visi jau buvo pavargę ir iš vis joks sprendimas nebuvo primtas. Tai kodėl galite, ar galite pasakyti, kodėl buvo toks procesas taikomas? Kodėl ne 2, 3 ar keli atstovai iš pramonės, o ne vietoj 30 ar 40? Norėčiau pabrėžti, Mes turime visų tų posėdžių protokolus techninio automobilių komiteto posėdžių protokolus, aš juos turiu, taip pat turime realių vairavimo sąlygų testų lengvasvoriams automobiliams darbo grupės protokolus ir mes turime ir, ir įvairius pranešimus ir informaciją, kurią pateikė tarptautinis e, švaraus transporto tarptautinė taryba ir panašiai. Taigi mes tikrai labai atidžiai stebėjome tai, kas vyksta. Ir mes komitetui tikrai galime perduoti tuos protokolus to techninio komiteto posėdžio protokolus ir darbo grupės protokolus posėdžių. Ponas Alba Bidegan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Kalėha, kad vėl atvykote į mūsų posėdį. Ačiū už pasirengimą bendradarbiauti su mūsų komitetu. norėčiau grįžti štai prie tokio klausimo. Ar kokiu nors metu sulaukite kokiu nors įrodymu, kurie leistų manyti, kad yra pažeidžiamos e, teisės nuostatos, kad tą daro vienas ar kitas automobilių gamintojų? Atsakymas. Galiu pasakyti vieną atvejį per savo įgaliojimų laiką. Ir galiu pasakyti, ką dariau tada. 2012 rugsėjį spaudos pareiškime e, e, Tari Orbans įmonė sakė, jog nesinaudos aušinimu skiščiu, kurio reikalauja ES teisės aktai, nes dėl to nevakyla saugumo problemų. O į rinką pasiūlysime, sakė tas gamintojas, tokius automobilius, kurių emisijos viršys numatytas ribas. Ką mes darėme tokiu atveju? Mes surengėme posėdį E, kur pakvietėme spaudos atstovus. E, mes susisiekėme su Vokietijos e, automobilių priežiūros kompetentinga institucija ir buvo pasakyta, kad negalima naudoti tokius skyšio. Mes vėl susisiekėme su gamintoju ir paklausėme, ar, nekelia, ar nekels problemų. Tiksliau, kaip visi kompetentingai institucijai paklausime, ar nekels problemų tos kiščio naudojimas. Aš pats asmeniškai vykau į techninio komiteto posėdį ir kalbėjau apie šį klausimą su visomis valstybėmis narimis. Paaiškėjau, kad yra tokių automobilių, kurie parduodami su senais sertifikatais. Mes supratome, kad tiek Vokietijoje, tiek Junktinėje karalystėje, tiek Belgijoje buvo problemų, kadangi automobilių tie patvirtinimo homologavimo dokumentai buvo pasenę. Vokietija pateikė savo paaiškinimus ir e, komisija išsiuntė perspėjimo laišką ir galiausiai kreipėsi į Teisingumo teismą. Bet to viskas nesibaigė, nes Prancūzija sustabdė prie sienos siuntą automobilių iš Vokietijos. Buvo kreiptas į valstybės tarybą. Visa tai rodo, kad mes tikrai atlikome mums tenkantį sutarčių sergėtojų vaidmenį. E, jeigu nesilaikoma iš metalų ribų, jeigu valstybė narė nieko nedaro problemai spręsti, esant tokiai situacijai, komisija įmasi reikiamų priemonių, kai buvo ir šiuo atveju kad nebūtų pažeidžiami teisės aktai. Mes netgi pasiūlyme peržiūrėti galiojančius teisės aktus susijusius su automobilių tvirtinimu ar homologavimu, nes kilo problemų, kai kurios valstybės narės galėjo naudoti senus pažymėjimus naujiems automobiliams. Tai yra tas siūlymas, tai, tai yra siūl... mes patikėme naują siūlymą. Žinau, kad jūs labai didžiai stebite šio klausimo sprendimą. Ir iš tikrųjų svarbu, kad taryba ir parlamentas patvirtintų šią dokumentą, nes pakeisti bandymus testus yra viena, o pakeisti dar kitus reikalavimus yra šis beitas daugiau. Ponas Alba Bilegan, na, galiu sakyti, kad jūs veikėte efektingai e, ir efektyviai. Ponas Falkenberg ką tik buvo mūsų posėdyje. Jis buvo atsiuntęs jums laišką ir sakė, kad yra didžiulių skirtumų tarp uh, E, tų matavimų, kurie e, gaunami testuojant automobilį laboratorijoje ir e, realiomis vairavimo sąlygomis. Kodėl nereagavote į šią laišką? Atsakymas. Na, taip, ponas Falkenberg savo laiškę sakė, kad jam kelia susirūpinimą teisės aktų prieimimo vėlavimas. Jis buvo susirūpinęs dėl to, kad ta reforma nejuda praktiškai arba juda labai lietai. Aš atsakiau jam į laišką ir mano atsakymas buvo labai aiškus. Savo atsakymę sakiau, kad gali e, laikyti e, mane tuo žmogum, kuris darys viską, kad reikiami teisės aktai būtų kuo greičiau priimti, bet tam reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Aš pridūriau dar, kad mes nenorim susilpninti tos nuostatos. Jis manęs prašė atlikti tyrimus, tirti automobilių gamintojų situaciją, tačiau Europos bendrijų teisė man neleidžia to daryti. Tuo turėtų užsimti valstybių narių kompetitingos struktūros. Valstybės narės gavo šią ataskaitą, nes pateikėme darbo grupėje ją spalį 2014 metų ir mes oficialiai e, sudarėm galimybę susipažinti su tuo pranešimu. Europos komisija negali e, šiaip savo išsilaipinti kažkokio įmonėje ir pradėti atlikti tyrimus. Netaip viskas vyksta. Pagal dabartinės teisės nuostatas mes negalime tirti tiesiog automobilių gamintojų. Pagal teisės aktus turime kreiptis į valstybės narės, jų kompetentingas institucijas ir štai tuomet mes negalim gauti kai kurių įrodymų, kurio yra dabar. Dėkoju, kolega, kolega Karinč. Dėkoju. Su dideliu susidomėjimu Išklausiau jūsų atsakymų. Puiku vėl jūs čia matyti mūsų posėdėje. Aš iš karto tiesiai šviesiai klausiu. Ar jūsų nuomonė? Kūrio nors metu, viso šios proceso metu, buvo dedamos tvirtos pastangos, kurias dėjo komisija ir komisarai, kurias patyrė, e, sakyčiau, komisija ar komisarą, ar automobilių pramonės atstovai bandė blokuoti kaip nors teisės aktų prieimimą, ar buvo kaišiomi pagal ratus, kad neatsirastų tokių teisės aktų. Atsakymas komisijos atveju galėčiau pasakyti, kad mes turėjome prievolę kaip tik nestabdyti visko, žengti pirmin. Su valstybėm narėm Nekartą diskutavom apie susikloščiusią padėtį, jokio pasipriešinimo nebuvo per nelik didelio ir visi norėjo, kad sistema veiktų. Gamintojaigi žinojo, kokia siūloma sistema, jiems sistema nepatiko. Jie norėjo pasirinkti kažkokį kitokį ciklą, ne PEPS, kurį mes buvom patvirtinę. Apie tai yra kalbama 13 metų ataskaitoje. Ten yra aiškiai pasakyta, kad yra dvi sistemos. Viena, kuri labiau patinka Europos komisijai ir valstybėms narėms, nes tai atitinka realias emisijas, o kita sistema, kuri labiau patinka automobilių gamintojams, tai yra tas vadinasimas atsitiktinis ciklas. Europos komisija ir, ir valstybės narės pasirinko savo sprendimą ir būtent tas sprendimas ir nugalėjo, kai reikėjo pasirinkti. Nes mes manome, kad jis gyvybingesnis. Ačiū. Ponas Karinč. Puiku. Sakote, kad procesas buvo ilgas, net jeigu niekas ypatingų trukdžių nedarė. Tad jeigu nieks pagalių ratus nekaišioja. Tai reiškia, kad septyni ar dešimt metų toks laikotarpis yra tikrai ilgas teisės aktams parengti, kalbant apie misijų testus. Čia yra tie dalykai, kurie turi įtaką mūsų visų sveikatai. Tad klausimas būtų toks, ką reikia pakeisti toje sistemoje. Jeigu vėl kitą kartą, kai reikės ką nors pakeisti, vėl prireiks šitokio ilgo laiko tarpo, tai nėra labai gerai. Ar kas nors žino, kaip sutrumpinti tuos laikotarpius? Atsakymas. Pirmiausia, aš tris metus dirbu generaliniu direktoriumi. Kodėl anksčiau nebuvo niekas padaryta? Todėl, kad anksčiau neturėjome reikiamos paramos, e, neturėjom politinių įgaliojimų iš reikiam politinių institucijų. Pramonė, pramonė ir gamintojai veikia remdamiesi KAR 2020 nuostatomis kad 12 metų lapkritį gavome reikimus įgaliojimus, mes jau galim veikti visai kitaip. Jau 11 buvom pradėję kai kurios veiksmus su, kartu su jungtiniu tyrimų centru. Taip, visam tam nuveikti prireikė laiko. Aš nesakyčiau, kad jis buvo labai ilgas, buvo pakankamai trumpas. E, per mano kadencijos laikotarpį e, daug buvo nuveikta, per trejus metus. Jis laikotarpis dar nepabaigtas, 2017 E, yra numatytas, dar, dar numatyta darbų pabaiga. Taigi, tas pirminis laikotarpis buvo išlaikytas, kur buvo susitarta. Tiesiog, kodėl niekas nesijėjo greičiau, todėl, kad toks buvo priimtas politinis sprendimas, buvo sudaryta grupė, sprendimas buvo tikrai labai svarbu sukurti tą grupę, e, sulaukėme paramos, valstybės narės, ministrai, e, E, jie priėmė sprendimus, e, valstybės narės gamintojai taip pat tarė savo žodį. Tad procesas yra, sakyčiau, įtraukus, remiamės labai įtraukių požiūrių, įtraukiame politinę dimenciją, automobilių gamintojas, nevyriausybinės organizacijas, visus suinteresuotus subjektus, e, ekonominių socialinių komitetą, regionų komitetą. Ir tai yra esminis dalykas, kad galėtume padaryti tai, ką padarėme. Ačiū. Uh, you, Mes Dans. Ačiū, ponė vicepirmininkė, dėkoju, ponė Kalėcho, kad atvykote. E, Mane ramu dėl to, kai jūs pasakėte, koks skaičius, kiek e, ankstyvų mirčių ištinka e, žmonių ES dėl prastos oro kokybės. Keturi. 400 tūkstančių, man atrodo, kad jūs sakėte 300 tūkstančių. Ne, ne, jūsų anglų kalba gera, viskas puiku. Uh, Ir tai yra tik tai skaičiai dėl dalelių, smulkių dalelių, ne NOX. Ir mes turime į tai atsižvelgti ir raginame komisija tą daryti ir kai kalbame apie benzininius variklius, mes ne, neatsižvelgiame į tas e, dalelės, smulkesias dalelės. Ir jūs sakėte, kad Išdenimo įrangos naudojimas gali būti interpretuojamas įvairiai, nes skirtumas tarp išdenimo įrangos naudojimo ir sukčiavimo ciklo metu čia nėra aiškus ir taip pat yra ta su, su, surinkta informacija iš valstybių narių, kuri yra absurdiška, nes nėra jokios, jokio kontakto su valstybėmis narėmis. Ir vienintelis dalykas, ką gali padaryti komisija, tai pasikliauti informaciją iš išorės. Ta informacija, kuri patenka į komisiją ir kur yra akcentuojama, kad kažkas yra ne taip. Jūs šiek tiek paminėjote elektroninio pašto laiškus. Ar tuose laiškuose nuo 2008-2010-2012 metais nebuvo niekas rašoma, turint omenyje ir sunkias svoris transporto priemonės, ir skandalą, kuris kilo JAV? Ar nebuvo jokios informacijos, kuri pateko ar buvo filtruojama jūsų tarnybos? Ir kodėl galiausiai ta informacija kažkaip jūsų nepasiekė? Ačiū. Pirmiausia, pasakysiu, esate visiškai teisus dėl JAV. Uh, Ir dar vienas dalykas, kuris mane stebina, yra tai, kad tie skaičiai dėl oro kokybės JAV yra griežtesni nei Europoje. Ir tikrai taip nemaniau, bet taip yra. Skaičiai JAV yra didesni nei Europoje ir mums vis dar sudėtinga dėl pasaulinės sveikatos organizacijos skaičių pasiekti tuos rezultatus. Dėl išdenimo įrangos. Aš manau, kad diskusijos apie tai rodo, kad sudėtinga labai surasti tokią įrangą. Net jungtinis tyrimų centras, kuris atliko didžiulį darbą, ir aš norėčiau pagirti technikus, jų darbo kokybę, irgi pripažįsta, kad labai sudėtinga surasti tokius įrenginius. Aš kalbėjusiu su ekspertais, tai išdenimo įranga kaip po tokia yra tai, kas naudojama tyčia, kad būtų įtakojamas, įtakojama automobil, įtakojamas automobilio elgesys. Taip, mes girdėjome, kad apibrėžimas, anksčiau, kad apibrėžimas nėra aiškus ir negalime daryti skirtumo tarp procedūros, kai keičiama variklio funkcija ar naudojama išdenimo įranga. Nėra tokio fizikinio daikto, kur būtų etiketėje parašyta, kad tai nėra išdenimo įranga, nėra tokio fizikinio daikto. Taip, būtent dėl tos priežasties esate visiškai teisus, labai dėl to ir sudėtinga komisijai suvaidinti šį vaidmenį. 30 pareigūnų dirba mano departamente, jie derasi dėl įvairių susitarimų ir atsakingi už teisės aktus. Taip, jie puikiai viską daro e, dėl tų priekybos sutarčių ir panašiai, bet laiko neturime daug. Ir ta informacija, kuri buvo minėta tuose elektroninio, laiško, elektroninio pašto laiškuose, nepasiekė jūsų. Apie kokius įmėlus jūs kalbate? Tai yra susirašinėjimas tarp augimo generalinio direktorato ir jungtinio tyrimų centro. Ir ten sakoma, kad tai, kas vyksta realiame pasaulyje, ten sakoma, kad atminties poveikis, kuris yra, atminties efektas, kuris yra naudojamas, kuriant variklius kad tai jau yra tam tikras signalas, kad reiktų sunerimti. Aš nebuvau niekuomet apie tai informuotas ir turiu pasakyti, kad man atrodo, kad čia nepakanka tų laiškų, reikia daugiau įrodymų. Taip, aš suprantu. Na, bet tikrai mes turime tiksliau žinoti. Aš suprantu, bet tai yra problemos esmė. Jūs negalite gauti įrodymų, kol kokia tai informacija. Ir aišku, viskas priklauso nuo komisijos ir komisija vienintelė tą gali padaryti, nes jūs pasikliaujate valstybių narių informaciją, bet jeigu jūs gaunate informacijos, jūs turite veikti jos pagrindu ir atrodytų, kad ta informacija galiausiai niekad jūsų nepasiekė, tai reiškia, kad turėtų būti kažkoks tai tyrimas dėl to, kodėl ta informacija jūsų nepasiekė, nes jūs, kaip sakėte, tai yra vienintelė priemonė gauti įrodymams. Man atrodo, kad e, mes labai aktyviai primin, priminėme valstybėms, primindavome valstybėms narėms apie jų vaidmenį e, dėl rinkos priežiūros. Mes siuntėme laiškus valstybėms narėms, rašėme, išlikite labai budrus, stebėkite rinką, mes turime būti tikri, kad tie automobiliai atitinka aplinkosaugos ir saugos standartus. Ir valstybės narės taip pat turi teisę stebėti ir nuobaudą pritaikyti. O komisijai labai sudėtinga pakeisti valstybės narės. Mes turime laikytis subsidarumo principo. Ne, ne, niekas nesako, kad jūs neturėtumėte jo laikytis. Uh, Taip, taip, valstybės narės už tai yra atsakingos. Mes čia vaidmenis maišome. Panas Dans, esmė yra ta, kad vienas dalykas, ką galėtų padaryti komisija, tai pareikalauti įrodymų. Ir jeigu jūs turite informacijos, kad kažkas vyksta, tai kodėl to nepadarėte? Kodėl tokio užklausimo nepateikėte? Jie gali sakyti, kad kai aš turiu įrodymų, kad kažkas vyksta ne taip ir aš minėjau MAK atvejį, tada mes tais atvejais iš karto elgiam, veikiame ir priežastis nėra, prieža, nėra taip, kad mes vienu atveju veikiame, kitu atveju neveikiame. Ne, tiesiog negavome įrodymų. Čia, bet jūs netaip suprantate, ne komisija, valstybės narės privalo įgyvendinti teisės aktus. Komisija visko negali padaryti. Aš turiu 29 pažeidimo procedūras aplinkosaugos rytyje. Situacija siaubinga šalyse. Ir tai nėra sprendimas dabar pradėti iš galybę tų pažydimo procedūrų, kur kas yra veiksmingiau, jeigu šalis laikos ir gyvenime teis, ir gyvenime teisės aktus. Ačiū, panas Federlė. Dėkoju už atsakymus ir įžanginį žodį. Aš galvojau apie rinkos priežiūrą ir radau vieną laišką, kurį parašė komisaras Dajanis, kur po tarybos posėdžio jisai kreipėsi į nacionalinės vyriausybės ir sako, kad labai svarbu, kad būtų užtikrinama rinkos priežiūra. Aš atsimenu tą laišką ir, kaip mane informavo pats komisaras, tas laiškas buvo parašytas po to, kai buvo importuoti tos padangos iš Kinijos. Tai čia nebuvo kalbama apie emisijas ar kokią tai išdenimo įrangą, ar aš esu teisus tas laiškas buvo bendro pobūdžio priminimas šalims įgyvendinti rinkos priežiūros sistemas. Jis buvo nusiustas 28 valstybėms narėms e, Liepos 25 dieną 2012 metais. Ten parašyta, ir aš cituoju, kad valstybės narės privalo turėti reikiamas struktūras ir išteklius, kad galėtų savo teritorijoje identifikuoti ir imtis korek korekcinių veiksmų tų produktų, kurie netitinka ES tipo tvirtinimo taisyklių atžvilgių arba kurie kelia grėsmę saugumui ir aplinkai. Ir taip pat kalbama apie bet kokius padir padirbtus produktus. Tokio pobūdžio bendras laiškas, kuris buvo išsiustas valstybėms narėms, kad būtų išspręsta ta problema, apie kurią kalbėjo ponas Dans. Ir netgi neturėdami įrodymų mes uh, vis tiek primename valstybėms narėms, kad jos turi prisimti rinkos priežiūros institucijas, e, prie, prievolės. Taigi aš teisingai jūs supratau, atsakomybė tenka nacionalinėms valstybėms narėms reaguoti į laišką, bet tai nebuvo komisijos atsakomybė reaguoti į jungtinio tyrimų centro laišką. Mes valstybėms narėms sakėme, kad jos pasirūpintų tuo, kas numatyta reglamente. Reglamentas suteikia joms įgaliojimus, o jungtinių tyrimų centro uh, elektroninio pašto laiškas neįgalioja komisijos kažko daryti. Mes tokių įgaliojimų neturime, mes galime kreiptis į šalį, paprašyti tos valstybės, tarkim, jeigu jie nesilaiko teisės aktų, aktų imtis atitinkamų priemonių, bet mes turime laikytis teisės aktų ir, kaip sakė ponas Falkenbergas, mes galime kiek, kiek įmanoma uh, pagerinti rinkos priežiūrą. Ir būtent po Volkswagen skandalo mūsų pasiūlymas dėl tipo patvirtinimo, jo esmė yra tokia, kad sistema būtų veiksmingesnė. Dėl to aš pasakydamas ir teigiau, kad reikia gerinti valdyseną ir bendrą priežiūrą. Aš buvau atsakingas anksčiau komisijoje už transportą. Automobilių sektorius yra vienintelis transporto būdas, kur nėra priežiūros institucijos. Aviacijos rytyje yra Europos aviacijos saugos agentūra, jūrų transporte yra Erika Prestiž, geležinkelių sektorija taip pat yra tokia institucija, automobilių sektorija mums reikia sustiprinti rinkos priežiūrą. Ir būtent dėl to mes ir patikėme tą pasiūlymą ir mums reikia priežiūros, reikia, kad nacionalinės institucijos prižiūrėtų rinką. Ir prižiūrėtų gamintojus. Ir būtent dabar dėl to ir pateiktas tas, pateiktas tas, tas pasiūlymas. Jūs minėjote atsakymę į pirmąjį klausimą, kad valstybės narės gali imtis atitinkamų veiksmų ir pateikite tų veiksmų sąrašą. Pavyzdžiui, paskatos, riboti įvažiavimą į miestus, mokesnės lengvatos ir panašiai. Ar jūs ar komisija siūlėte valstybėms narėms savo kadencijos metu dar prieš Volkswageno skandalą tokias priemonės. Norėčiau paaiškinti, kad šį laišką aš siunčiau kaip asmeniškai kaip aplinkoskos generalinis direktorius. Kodėl siunčiau? Todėl, kad supratau, kad turime nepakankamai priemonių ir kad nepakanka vien tik tai keisti testus ar koreguoti tipo tvirtinimo procedūrą. Dalis tos atsakomybės, kuri mums tenka, prasideda miestuose ir miestuose netgi be to laiško vis tiek imasi miestai veiksmų, yra ribojamas eismas, yra vis daugiau mokesnių lengvatų siūloma. Taigi mes matome ir technologinius pokyčius, kurie irgi yra svarbus - elektromobiliai, inovacijos. Taigi yra labai daug įvairių priemonių, kurias galime panaudoti. Ir visos tos priemonės, bei kitos priemonės, aš jas išvardžiau tame laiške, kurį išsiunčiau 38 valstybėms narėms ir mes kalbėsime apie tos priemonės, nes labai svarbu peržengti vien tik tai techninius dalykus, tipo tvirtinimą, testus ir panašiai. Reikia kur kas plačiau pažiūrėti į problemą. Ačiū. Lopez Bormejo. Gracias, buenas tardes. Eh, señor Calleja, en sus respuestas. Ačiū. Labadiena, ponia Kaleho, jūs savo laiške teigiate, kad žinojote, jog realaus vairavimo sąlygomis išmetamos emisijos netitinka realybės, kad tie skirtumai aiškus ir žinomi komisijoje, net aukščiausiose jos ranguose ir politinėse diskusijose tai buvo minima su komisaru ponu Tajani. Ir kad tas klausimas buvo sprendžiamas ir pačių automobilių gamintojų ir, ir viskas atrodo buvo visiškai legalu. Taigi, ponė Kalecho, aš manau, kad tai yra didžiulis skandalas. Uh, Arba jūs įtarėte, kad įmonės naudoja sukčiavimo išderinimo įrangą, arba, nors jūs tą neigiate, arba jūs įtarėte, kad valstybės narės netaikė reikiamų emisijų testų. Ir mano vertinimu, tie pažeidimai vyko tuo pat metu ir jūs neveikėte, kai turėjote veikti. Taigi aš turiu tris klausimus. Juos užduosiu visus iš karto. Taigi, ar jūs prisimenate kokias tai diskusijas apie išternimo įrangą, kad būtų galima manipuliuoti misijų rezultatus? Ar jūs prisimenate tokias diskusijas? Ar valstybė narių reguliuotojai apie tai žinojo ir ar turėjote galimybių komisijoje aptarti tas netitikties problemas? tas 20 faktorius, netitikimo faktorius tarp realių testų ir laboratorinių testų. Ar buvo suprantama, kad tai yra, taip yra dėl išderinimo įrangos? Tai matyt pirma galimybė, kuri turėtų ateiti į galvą. Kodėl yra toks didžiulis netitikimas? Ir kitas dalykas, jeigu jūs manote, kad automobilių gamintojai nekalti ir kad jie nieko blogo nedarė, tai ar neįtarėte, kad šalis neįgyvendino teisės aktų tinkamai? Įstatymų, kuriais draudžiama išderinimo įranga. Ar nediskutavote su nacionalinėmis institucijomis? Jeigu taip, tai kada, kaip ir kokiu lygmeniu vyko tos diskusijos ir galiausiai buvo nuspręsta, kad nereikia jokios pažeidimo procedūros taikyti. Labai atvirai galiu pasakyti, aš negaliu patikėti, kad jūs absoliučiai nieko nežinojote ponas Kalecho. Aš turiu atmesti ir paneigti tokią informaciją. Visi žinojo, kad netitikimas egzistavo. Ir Europos parlamentas žinojo, kad yra rezultatų netitik, netitikimas. Ir taryba, ir valstybės narė žinojo, kad rezultatai skiriasi. Ir aš citavau Kars 2020 darbo grupę. Jie irgi žinojo, kad yra skirtumas tarp laboratorijų emisijų ir realaus vairavimo sąlygomis išmetamų emisijų. Tai buvo visiems žinoma, absoliučiai visiems. Problema buvo ta, kad visi galvojo, kad tie skirtumai yra susiję su naujos Europinės vairavimo naujo, naujo Europos vairavimo ciklo testu, kad sistema nebuvo atnaujinta, kad ji buvo sena. Ir dėl to parlamentas 13 metais priemė naujus teisės aktus. Ir Junktinis tyrimų centras, komisija, taryba, visos institucijos susitarė ir sutarė, kad reikia keisti teisės aktus ir buvo parašyta, kad komisija pateiktų pasiūlymą dėl tokios sistemos, kuri veiktų. Na ir sprendimas buvo nauja sistema, kuri leistų išmatuoti emisijas realių laikų. Ir niekas mums nesakė, kad yra naudojami išderinimo įrenginiai. Mes šimtų susitikimų turėjome su valstybėmis narėmis, su interesuotais asmenėmis, komitetuose, grupėse. Niekas nekalbėjo apie išderinimo įrangą. Tokia buvo situacija. Galiausiai na, mes nedirbame nepasitikėjimo pagrindu su valstybėmis narėmis. Mes privalome bendradarbiauti. Ir valst, jeigu valstyb, valstybės narės, jeigu mes manome, kad elgesi nesažininkai, na ką mes galime padaryti, mes elgiamės sąžininkai, tikimės, kad visi taip daro. Ir tikrai aš nemanau, kad piktavališkai buvo nusiteikusios valstybės narės, tikrai taip nemanau. Pone Dėly. Merci beaucoup. Dėkoju. Sveiki, ponia Kareha. Pirmas klausimas. Jūs kalbėjote apie tokį įdomų dalyką. Jūs sakėte, visi tai žinojo ir niekas nieko nedarė. Ar jūs čia bandote pasakyti mūsų komitetui, kad dabar geriau reikėtų turėti kažkokių papildomų priemonių. Jūs kalbėjote apie tokią priemonę, kuri buvo peikiama įvairiuose komitetuose. Jūs sakėte, kad yra laikas turėti Europinę agentūrą, kuri e, būtų nepriklausoma, kad galėtų tinkamai prižiūrėti rinkas ir užsimti tinkamą automobilių patvirtinimą ar homologavimu. Mano pirmas klausimas. Kaip ketinat mums padėti, ponia Kalecha, kad mes pasirinktume būtent tokią kryptį? Antras klausimas. Aš peržiūrėjau jūsų atsakymus. Septintame klausime, jūs pirmasis džiaugiatės tuo, kad buvo padaryta analizė sąnaudų ir privalumų, kai primami teisėkuros projektai. 75 tūkstančiai žmonių miršta per anksti kasmet Europoje dėl NO2 dalelių iš metalų. Ar buvo į tai atsižvelgta? kai buvo priimtas sprendimas komitologijos procesų metu, spalį 2015-ųjų, e, buvo pasakyta, kad bus kuriamas naujas teisės aktas, kažkoks sprendimas, kuris leis automobilių gamintojams nesilaikyti nustatytų normų. Jiems sakot, nesvarbu, nenorit nesilaikykit. Ir O galbūt reikėtų sakyti kažką kitą, kad laikas tos sprendimus jau įgyvendinti automobilių gamintojams. Ar buvo kalbama apskritai apie tai su jais? Trečias dalykas. Jūs sakėte, kad direktyva dėl aplinkosauginės atsakomybės turėtų būti taikoma tik tada, kai yra akivaizdi tarša kenkianti žmogaus sveikatai. Aš norėčiau suprasti, ar iš to reikia daryti išvadą, kad reikia keisti kokius nors teisės aktus Atsakymas. Ačiū, ponė Deli. Norėčiau patikslinti. Jūs sakėte, kad visi neva viską žinojo ir niekas nieko nedarė, bet aš manau, kad mes daug ką padarėm. Mes, e, aš jau bandžiau paaiškinti, kad, kad sistema turi keistis, įdėkta nauja sistema, mes pateikėme siūlymus įvairiems teisės aktams, kad būtų galima įdėkti uh, remimasi, e, kad būtų galima remtis tais e, rezultatais, kurie gaunami tiesiog automobilius realiomis sąlygomis. Tad būtų klaidinga teikti, kad tieks nieko nedarė. Ką aš manau apie nepriklausomą agentūrą? Aš esu komisijos pareigūnas ir mane saisto Europos komisijos sprendimai. Galėčiau atsakyti štai kaip. Aš manau, kad mums reikalingas mechanizmas, priežiūros mechanizmas kuris būtų stipresnis, kuris leistų geriau prižiūrėti tai, kaip nacionalinės struktūros įgyvendina teisės aktus, įskaitant ir ekonominius subjektus. Aš minėjau aviacijos pavyzdį. E, Kiolne esančią oro transporto saugumo agentūrą. Jie gali audituoti nacionalinių struktūrų veiklą iš tikrųjų auditai būdavo vykdomi e, nacionalinėse struktūrose, tą darydavo mūsų minėta agentūra. Po rugsėjo 11-osios rytojus dieną Europos komisija gavo įgaliojimus e, įtraukti į bendrijos kompetencijų sritį e, oro transporto saugumą. Per mėnesį viskas buvo padaryta. Buvo sukurta inspektorių komanda, kuri tikrina, kaip įgyvendinamos saugumo priemonės ir įvairūs saugumo mechanizmai. Aš nežinau, ar e, priimtas bus sprendimas kurti agentūrą, bet reikia reformuoti rinkos priežiūros sistemą. Apie tai dabar diskutuojama Europos parlamente. Būtina numatyti galimybę vykdyti auditą nacionalinėse struktūrose, užtikrinti jų nepriklausomybę, taip pat užtikrinti, kad teisės aktai būtų tinkamai gyvendinami, padaryti, kas reikia, kad Europos komisija galėtų tiesiogiai atlikti tyrimus ir prašyti pateikti informaciją. Visą tai jau gali veikti dabar. Tai yra konkretų siūlymai ir jeigu atsiras politinės valios, sistemą galima reikšmingai pakeisti. Dabar sąnaudų ir privalumų analizė. A, turiu dar šiek tiek laiko, klausė pirmininko kalbėtas. 2015 spalį gavę sprendimą, nusivylėme, kad komisijos siūlymas nebuvo patvirtintas, tačiau geriau toks sprendimas negu visišką klavietę, negu jokio sprendimo, nes vėl būtume grįžę prie to paties dabar. Jūs dėl atsakomybės aplinkos sauginės mėtamo direktyvės esate teisi. E, tuomet, kaip tik, buvo diskutuojama apie galimybę šias nuostatas išplėsti visas sritis. Pone Dali, čia yra tam tikras prieštaravimas. Žmonės miršta dėl NOX dalelių. Jų yra vis daugiau. Tačiau automobilių gamintams ir toliau suteikiamas leidimas teršti. Ar ji nepuiku? Na taip, bet juk ne komisija, o taryba patvirtina šios sprendimus. Laikas diskusija yra baigtas, sako pirmininkas. E, apibendrinkime. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveiki, ponė Grespo. Turiu klausimą dėl finansavimo, kurie buvo, finansavimo, kuris buvo skirtas automobilių gamintojams. 12 straipsnis, 2000, 215 straipsnis. Ši dizeliniai automobiliai, kurie dabar rėda mūsų gatvėmis, viršyje leistinas ribas jų tarša viršė leistinas ribas. Jau žinoma, ir nemažai, nemažai laiko, kad tai, kas užregistruota laboratorijoje testų metu, netitinka to, e, kas matoma realaus vairavimo metu. Tad kaip su tuo finansavimu? 12 straipsnė aš jums minėjau štai. Ar tas finansavimas nebūtų nelegalus, nes jį gavo automobilių gamintojai, bet nieko nepadarė. Ir kas buvo daroma, kad būtų išsiaiškinta, ar tas finansavimas buvo teisėtas. Dėkuoju už klausimą, sako ponas Kalikai Krispo. Iš tikrųjų, klausimas įdomus. Reglamento 12 straipsnis leidžia valstybėms narėms numatyti finansinės paskatas tiems automobilių gamintojams, kurie laikosi teisės aktų nuostatų. Tai yra savotiškos paskatos, kad būtų gaminami mažiau taršus automobiliai, kad jie atsirastų rinkoje. Tos paskatos yra susijusios su tam tikromis ribomis, kurios yra nustatytos teisės aktuose. Taip pat turim nepamiršti, kad yra numatyta galimybė labai taršius automobilius atitinkamai pertvarkyti. Ar taršiausius automobilius tiesiog išimti iš rinkos. Tos paskatos, kurios yra siūlomos teisės aktų būdu, taip pat turi būti, apie jas turi būti pranešta Europos komisijai, nes mes tikriname, ar nepažeidžiamos valstybės pagalbos taisyklės. Apie tai daug diskutuota nebuvo. Tiesa, buvo kai kurių atvejų, kai gamintojai, kurie patyrė problemų, prašo regioninių fondų pagalbos. Ir Europos komisija kaip tik ir žiūri, ar tai būtų suderinama su ES teisės aktų nuostatomis. Aš kaip tik ir žiūrėsiu su savo tarnybomis, ar turime konkrečių pavyzdžių, kur būtume galėję priimti sprendimą dėl šių paskatų klausimas. Na taip, bet e, tai kelia susirūpinimą, nes tas finansavimas galėjo būti panaudotas kaip tik kam šauna į galvą, o nebūtinai tam, kad būtų galima užtikrinti, kad keliais važinės švaresni automobiliai. Ir dar vienas klausimas. Artemis Driving Cycle yra tam tikras testas, ar ne? Ar žinote, kokia yra jo procedūra? Dažnai komisijos atstovai mums sako, kad jiems ta procedūra nėra žinoma. Tuo tarpu tai yra tas dalykas, kuris egzistavo jau tada, kai 715 reglamentas buvo patvirtintas. Tad galima pamanyti, kad turėjome tinkamą alternatyvą seniau egzistavusiems testams, bet kažkodėl nebuvo ją pasinaudota. Tad aš norėčiau paklausti, Kodėl automobilių gamintojai patys renkasi tą, dažnai kartais tą, tą, tą kitą testą, tą Artemis? Nes jie turi realų vaizdą apie tai, kiek taršus yra vienas ar kitas automobilis. Tad kodėl komisija nepasirinko šios alternatyvos procedūros? Atsakymas. Dėkoju. Šio reglamento patvirtinimo metu 2007 metais aš dar pats nevadovavau šiam direktoratui, aš tik 12 metais, 2012 pradėjau eiti savo pareigas. Be abejo, įvairių metavimo sistemų yra, buvo daromas, daromas studija mūsų bendrame uh, tyr, jungtinėme tyrimų centre ir buvo stengiamasi patikrinti naudojamus metodus ir pasirinkti tinkamiausią ir išsiaiškinti, ar tie mechanizmai padeda išspręsti problemas, su kuriomis susidūrėme. Na taip, be abejo, egzistuoja įvairių variantų, įvairios realybės dalykų. E, pirmiausia, Jungtinis tyrimų centras e, siekia, kad būtų pagerintas geresnis, e, geresnis ciklas, kad būtų atsižvelgiama į PEMS privalumus ir trūkumus ir apie cikliškumą apskritai. Tai štai, buvo labiausiai sutelkta prie šių dalykų. Jungtinis tyrimų centras tai darė. Pasirinktas testas atrodė daugiausia žadantis, nes leido užtikrinti testavimą realiomis vairavimo sąlygomis, o to norėjo Europos komisija. Pripažįstu, kad nesu Artemis testo ekspertas. Apie tai buvo diskutuota, bet galiausiai ne šita sistema buvo pasirinkta. Dėkuoju, pirmas raundas baigėsi. Dar ne viskas baigėsi, ne, ne, ne. Antras raundas toj prasidės. E, po tris minutės klausimams atsakymams skirsime. Pone Gizigė, aš suprantu, kad jūs esate pasikvietęs iš Žemutinės Aksonijos svečių. Sveikinu juos atvykusius, jie pasižiūrės, kaip jūs dirbate. E, realiai. Sveiki atvykę į šį specialų įtyriamąjį komitetą, kuriame gilinamės į automobilių sektorių ir emisijų klausimą. Pone Gizegė, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. E, labai ačiū, ponė Kajeha, kad atvykote atsakyti mūsų klausimus. Labai malonu, kad dabar kaip tik salė yra lankytojai iš mano apygardos. Draugai mano iš žemutinės Saksonijos bičiuliai atvyko į Briuselį. Mes žinome, kad 430 e, tūkstančių žmonių miršta pirmą laiko 70 tūkstančių dėl azoto oksidų. 70-75 tūkstančiai, mes galvom, kad yra apie 75 tūkstančius, bet mes turime kalbėti tiksliai faktais e, šiaip e, skaičių nekurti, bet kolega, ką tik išėjo iš salės, aš jam tą norėjau pasakyti. Jis minėjo kitus skaičius. E, taip pat buvo pasakyta, kad mums reikia labai aiškių teisės aktų ir vienodo jų gyvenimo visose valstybėse narėse. Tai kelia daug problemų. Prieš porą savaičių Vokietijos ministras Alexander Dorben uh, E, lankėsi pas mus, kalbėjo apie išdenimo įrangą, jisai taip pat kalbėjo apie tai, kad įranga naudojama po 20 minučių išdenimo, tai nėra teisėta. E, Fiat atveju taip pat e, yra nustatyta tai, tai nelegalu nei Italijoje, nei Vokietijoje. Ir matome, kad vis tik tai ne komisija nusprendžia dėl visko galiausiai, bet padaliniai atskiri. Ir dabar būtų įdomu išgirsti, kokias jūs turite kokių minčių dėl e, veiksmingos stebėsenos. Labai ačiū, ponia Gizekė. Labai ačiū ir bičiuliams iš Saksonijos, kurie atvyko į šį posėdį šiandieną. Jūs pasakėte du labai svarbius dalykus. Pirma, mums e, trūksta aiškių teisės aktų. ES teisės aktai turėtų būti kaip galima tikslesnės, jie e, taikomi 28 valstybėse, kurių kalba skirtinga, tradicijos Taigi teisės aktai, kuriuos tvirtina parlamentas ir taryba, turi būti kaip galima aiškesni, kad atspindėtų e, skirtingą realybę, kad būtų vienodai suprantami. Ir dėl automobilių e, emisijų reikia prisiminti klimatinės skirtingas sąlygas, geografinės, pavyzdžiui, Saksonijoje vienos sąlygos, Suomijoje kitos, Andalūzijoje. Ir tai e, veikia automobilių išmetalus. Ir reikia labai aiškiai kalbėti apie situacijas skirtingas. Bet taip pat reikia vienodai, kad būtų taikomi reikalavimai. Turime bendrąją rinką ir negalima leisti, kad skirtingai būtų taikomos taisyklės, kad automobiliai gaminami e, vienoje valstybėje, e, tvirtinami būtų jų tipas e, kažkur netaikant tokių griežtų reikalavimų kaip kitose šalyse. Dėl to turime reglamentą. Uh, nes e, siekiamas e, užtikrinti, kad e, automobilis, kurių tipas patvirtintas vienoje valstybėje narėje, gali būti naudojamas bet kokioje kitoje valstybėje narėje. Taip, išdenimo įranga yra vienas dalykas. Ir tai susijęs su taikymu taisyklių. Jūs minėjote Fiatą. Ir augimo generalinis direktoratas dabar nagrinėja Italijos ir Vokietijos prašymą išaiškinti tam tikras taisyklės. Ir, kaip jūs sakėte, labai svarbu yra turėti ekspertinių žinių. Mes komisijoje dėja neturime daug e, ekspertų ir dėl to turime e, pasikliauti nacionalinėmis e, tipo tvirtimo institucijomis. Negalime įsivaizduoti, kad valstybės narės dirba nesažininkai ir mes turime kaip galima geriau dirbti kartų ir užsitikrinti aiškumą, kaip galima didesnį. E, ponas Blanko Lopes. Ačiū, jūs sakėte, kad jūs e, neturėjote informacijos apie darbuotojus. Jūs taip pat sakėte, kad kažkas naudojo išdenimo įrangą neteisėtai. E, bet buvo pradėtos tam, pradėti tam tikri tyrimai, bet ne dėl Volkswageno. Kodėl? Buvo aišku MSC atveju, kad e, automobiliai rinkoje atsirado tokie, kurie netitiko reikalavimų. Ir taip pat aišku buvo, kad atinkama valstybė narė neatliko savo prievolių, kad būtų ir neteisingai buvo tipas tvirtinamas. O dėl Volkswageno mes iš Amerikos išgirdome, kad Amerikos įstatymai buvo pažeisti. Kaip jūs e, kalbėjote e, dažnai apie e, tuos dalykus techninėme transporto priemonių komitete Aš norėčiau, kad jūs man raštu atsakytumėte. Gerai, mielai atsakysime į tai raštu. Bet e, šis klausimas buvo svarstomas techninėme komitete 14 e, metais e, nuo balandžio iki 15 gegužės buvo kalbama apie tai, taip pat Kovo mėnesį, sausio mėnesį buvo pateikti pasiūlymai 15 metais, tik 19 užės kvalifikuotai daugumą susidarė, dėl to negalime patvirti anksčiau teisės aktų. Bet komitetas visą laiką kalbėjo apie tai. Ar jūs e, laikėtės terminų matytų KARS 2020 taip? 17 metais pradės veikti nauja tvarka. Mes 14 metais negalėjome to užtikrinti, nes komitete nebuvo daugumos. Bet jeigu pasižiūrėsime į teisės aktus kitur arba į komitologijos procedūrą, viskas yra kaip yra, bet 17, 17 metai bus ta data, kai pradės galioti taisyklės. Jūs minėjote iniciatyvas atšaukti transporto priemonės su defektais. Taip, komisija yra pateikusi atinkamų pasiūlymų dėl tipo tvirtinimo procedūros reformos. Mes apie tai anksčiau kalbėjome. Komisija siūlo. Mes e, norime, komisija siūlo, kad jai būtų suteiktos galios, kurių jinai iki šiol neturėjo tiesiogiai bausti gamintojus. Mes negalėjome, mes dabar pagal galiojančius teisės aktus to negalime daryti. Be to norime, kad komisija imtųsi uh, automobilių atšaukimo, tai yra sudėtinga e, vidaus rinkoje ir aš norėčiau e, pasakyti, kad mes norime, jog mūsų priežios įgaliojimai būtų sustiprinti pirmiausiai rinkos, nes kitaip mes matysime, kad situacija kartojasi. Ponas Gizikė. Norėčiau grįžti prie diskusijų Vokietijoje apie dizelinių variklių ateitį žalieji E, nusprendė, kad nuo 32 metų nebebus vidaus degimo e, variklių, nebus leidžiama. Tai bet e, prieš porą savaičių žemutinės Saksonijos aplinkosaugos ministras lankėsi pas mus. Bundesratas balsavo už tą pasiūlymą, bet jisai ministras sąja, kad vis tik tai vargu ar realistiška bus iki 30 metų atsisakyti e, vidaus degimo variklių ir ką jūs įsivaizduojate iki 30 metų, koks likimas laukia e, variklių vidaus degimo. Ačiū. Aš manau, kad Volkswageno atvejis iškėlė klausimą dėl automobilių sektoriaus ateities ir dizelinių technologijų ateities. E, skirtingai nuo to, kas vyksta JAV Europoje, dizeliniai automobiliai e, užima labai svarbę rinkos dalį, beveik pusę, o JAV 3 ar 4 procentai, e, jeigu mano skaičiai yra tikslus, tik tiek yra rinkoje tokių automobilių. Aš tikiu, kad e, automobilių pramonė nebebus ateityje tokia kaip dabar. Atsiras technologijų inovacijų, elektrinių automobilių atsiras, hybridinių daugiau automobilių. Tai būtinybė, bet aš Taip, žinau, kad daug e, pasiekta su dizeliniais varikliais kovojant su CO2 emisijomis, bet azoto oksidų emisijų mažymas reikalauja uh, naujų sprendimų. Jeigu bus naudojamas dizelis, tai turi būti švarus dizelis, kad būtų laikomasi europinių reikalavimų dėl azoto oksidų. Uh, Jeigu dizeliniai varikliai e, bus ir toliau naudojami, tai reikia inovacijų, kad būtų galima laikytis aplinkosaugos reikalavimų. Jeigu taip nebus, tai e, kils problemų ir aš noriu štai ką pasakyti, kad technologijų srityje komisija turi laikytis visiško neutralumo principo. Ir mes negalime dabar e, skatinti vienos ar kitos technologijos, tik tai gamintojai ir atitinkamos valdžios institucijos, kurios turi tokius įgaliojimus, tą gali padaryti. O ko komisija reikalauja? Kad bet kokia technologija naudojama atitiktų saugumo reikalavimus ir aplinkos saugos reikalavimus. Labai ačiū. Aš žinau, kad jūs ne technikas ir aš taip pat nesu, taigi jūs nesate ir inžinierius, bet norėčiau pacituoti pona Indra e, variklių specialistą. Jisai sako, kad degimo variklis dar e, bus naudojamas ateinančius 200 metų. CO2 problemos klimato kaita yra svarbus politinė prasme ir galima įvairiai kovoti su emisijomis bet jeigu pasižiūrėsime į tą sritį, tai galime kalbėti apie ar 14 metų, ar 100 metų, kai vis tiek mes turėsime pasikliauti tais e, varikliais. E, dėkoju, kad pripažinote, jeigu aš ne technikas, taip tikrai nesu technikas, bet dizeliniai varikliai tikrai leidžia e, stipriai sumažinti CO2 emisijas ir e, galbūt bus e, laikomasi ir azotoksidų ribų, išmetalų ribų, nes jau yra e, pavyzdžių, kurie rodo, kad tą ir galima padaryti. Ir jeigu tai bus užtikrinta, tai aišku, galės tokie varikliai toliau būti naudojami ir plėtotis. Ponas Sorinio, e, praeitą savaitę jūsų kolega pasakė vieną dalyką, būtent – kad šiomis aplinkybėmis technologija gali būti nepaprastai svarbi. Jis taip pat sakė, kad technologinis neutralumas šiaip neegzistuoja. Galima, e, jūs tarsi pasislėvėte už tos idėjos, bet ar tikrai galima išlaikyti technologinį neutralumą? Ar tai įmanoma? Nes jūs vieni iš svarbiausių veikėjų, kuriant Europos uh, politiką, jūs vadovaujate aplinkosaugos generaliniam direktoratui ir šiandien jūs po pietų e, labai aiškiai pasakėte ar pademonstravote, kad žiūrite tik tai į pusę problemos emisijos e, viršijo teisėtai numatytas teis, teisėtas ribas ir reikia gerinti e, matavimo e, prietaisų ar jungtinis tyrimų centras atliko puikų darbą. Bet kalbam apie tai, kad reikia mobilumą miestuose ir panašiai. Ką jūs sakote e, bendrovės? Jūs turite, sakote, kad reikia pagerinti technologijas, mažinti emisijas, Man kelia susirūpinimą e, klausimas, ar tikrai galime pasikliauti jomis, pasitikėti kaip e, aplinkosaugos generalinio direktorio vadovu, ar švaresnės technologijos bus naudojamos. Taip, jūs galite pasikliauti manimi, aš vadovauju generaliniam direktoratui ir aš e, savo laiškė valstybės narėse būtent tą norėjau pasakyti. Bet ką aš dar E, noriu akcentuoti, kad aš anksčiau buvau įmonių generalinio direktorato vadovas, taigi mes turime laikytis įvairių e, teisės aktų. E, o reikia užtikrinti, kad automobiliai, kurie yra rinkoje, bus švaresni ir prisidengti prie, nau, prie naujų standartų. Bet buvo uh, matavimų taisyklės pakeistos Jeigu tą galima padaryti, tai galime ir gamybos standartus pakeisti, ar ne? Taip, galime pakeisti standartus, tačiau aš manau, kad taip pat e, turime apibriežti gairias, kai jos jau yra. Aš nemanau, kad Europos komisija iš Briuselio ar iš aplinkos saugos e, direktorato gali aiškinti gamintojus, kokio tipo automobilius gaminti. Ir Taip pat aš manau, kad tai nebūtina, nes vis daugiau atsiranda elektrinio automobilių hybridinių, matome miestuose e, jau to ir matome, e, mes skatiname švarų transportą miestuose, tai yra dalis mūsų žiedinės ekonomikos strategijos. Švarus transportas Ir tą progresyviai galima įdėkti, negalima per vieną dieną viską užsitikrinti. Mes turime palaikyti tas iniciatyvas dirbdami ir reikėtų užtik, siekti užtikrinti geresnę kokybę oro. Kadangi aš vadovauju aplinkosaugos direktoratui neseniai, aš vis dar esu optimistas. Mes turime siekti laimėti. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kalecha. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den. Ponas Gizekė, ačiū, e, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie to laiško, kurį aptarėme lapkričio 19 dieną, 14 metai. Valkenbergas rašo jums. Ir ten kalba apie tai, kad yra sukčiaujama, yra naudojami vairūs metodai matuojant tas emisijas. Ir ten buvo priedas prie to elektroninio laiško, kurio jūs matyt negavote arba gavote gerokai vėliau e, ir e, po, po tikrai gan ilgo laiko. Ir tai buvo geresnio reguliavimo laikai, kai visi apie tai daug kalbėjo ir laukėme. Reikėjo dešimties mėnesių, kad e, pasiektų jūs tas priedas prie laiško. Koks paaiškinimas čia galėtų būti įmanomas? Aš siekiau ieškoti sprendimą, bet jau neradau. E, išaiškėjo po metų, kad buvo priedas, bet aš jo nemačiau. E, prašiau, kad būtų paaiškinta, bet man atrodo, kad reikėtų geriau dirbti. Po metų žinau, kad to negavau vis dar to priedo, taigi negaliu nieko daugiau pasakyti. Apgailėtina. Jetzt muss ich mich heute Abend vor der Besucher. Kągi, bandyčiau surasti jūsų, jums kokį tai paaiškinimą ar pasiteisinimą. Pone Kalecho, jūs kalbėjote apie nešiojamas e, matavimo prietaisus, nešiojamus matavimo prietaisus taip pat e, matavimą, emisijų matavimą realiomis vairavimo sąlygomis. Ir matome, kad labai trūko tikslumo. 20 procentų buvo klaidos marža. Uh, oro kokybė, kokybės rodmenys, būtent to mes ir norime, bet norime tiesiog švaresnio oro ir kada galime tikėtis, kad nešiojamos, nešiojamos matavimo sistemos bus griežtesnės ir tikslesnės. Man atrodo, kad jungtinių tyrimų centro studija 2013 metais parengta yra labai vertinga. Ten kalbama apie įvairių sistemų privalumus ir trūkumus techninė prasme, man atrodo, tų nešiojamų emisijų matavimo sistemų, e, matavimo prietaisų sistema yra geriausia. Kodėl taip manau? Todėl, todėl kad realiai bus įvertinama, kiek automobilis išmeta emisijų įvairuojant. Ir tokiu būdu žinosime, realias automobilio emisijas. Dabartinė sistema, kai keturi ciklai naudojami, miesto ciklas, kitoks ten ciklas, čia yra labai daug įvairių situacijų, kurios nepatenka į tą laboratoriją. Ir tada automobiliai išlaiko tuos testus, tačiau realiai jie išmeta kur kas daugiau nei leidžia standartai, nes tas ciklas nėra tikslus. Dabar kalbant apie tų nešiojimų matavimo prietaisų privalumus ir valstybės narės galiausiai irgi tai patvirtino ir tyrimų centras pabrėžė, kad tokie prietaisai leistų kur kas veiksmingiau išmatuoti emisijas ir Europa būtų pirmas regionas pasaulyje, kuri tai, kuri tai, kuris taikys tokią sistemą. Šita sistema yra europinis standartas. Tai reiškia, kad tai bus pavyzdys, kuriuo seks ir kiti ir naujas Europos vairavimo ciklas, jų, jį perėmė ir Koreja, ir Indija, Kinija, Rusija. Ir jeigu Europa pirmasis regionas pasaulyje, kuris perims nešiojamus e, matavimo prietaisus, tai tai tokiu būdu bus e, numatytas ir pasaulinis standartas bendrovėms ir pramoniai, bet e, tai ypač yra svarbu, kalbant apie žmonių sveikatą, nes tokiu būdu išvengsime to, kas buvo praeitie, kai emisijos buvo per didelės, per daug jų buvo, dėl to, kad testai buvo pasenę. Pone Šaldemozė, ačiū. Aš pabandysiu, esu viena iš paskutinių kalbėtų, tai aš pabandysiu galbūt padaryti išvadą iš to, kas šiandien buvo pasakyta. Jūsų nuomonė, na, bent jau susidaro įspūdis, kad jūsų nuomonė komisija nieko, nieko blogo nepadarė iš vis anksčiau ir tik tai valstybės narės čia už tai yra atsakingos. Tačiau ar jūs visiškai neapgailestaujate nieko, turėdamas dabar tą visą informaciją, nemanote, kad kažką galėjote padaryti kitaip? Ačiū už tą klausimą, nes nesakau, kad viskas, ką darėme, buvo gerai ir teisingai ir kad nepadarėme klaidų. Aš manau, kad čia turime aiškiai pasakyti, aš buvau šokiruotas ir labai supykęs, kai kilo Volkswagen skandalas. Ir žinot, ko labiausiai, labiausiai apgailestauju? To, kad neturėjau papildomai galių imtis veiksmų. Uh, nes teisės aktai neleido mums daryti daugiau. Sistema, kaip ji veikia, kokios yra kieno atsakomybės, gamintojai turi laikytis reglamentų, valstybės narės turi įdėkti ir komisija turi prižiūrėti ciklą. Aišku, dabar žvelgdami į praeitį mes labai apgalėstaujame, kad taip atsitiko ir labai uh, norėtumėme, kad tai nebūtų atsitikę, nes tai pakenkė Europos reputacijai. Taigi aš tikrai nelabai džiaugiuosi tuo, kas įvyko, bet aš turiu pasakyti, kad e, dėl turimų ribotų galiojimų negalėjome padaryti daugiau. Kitas mano klausimas. Jūs anksčiau sakėte ir ponas Falkenbergas taip pat sakė šiandieną, kad tai, ko mums reikia, tai pirmiausia yra agentūra, agentūros, kuri galėtų visoje ES užtikrinti priežiūrą ir būtų tai geresnė galimybė užsimti rinkos priežiūrą, nes, kaip žinia, nepakanka rinkos priežiūros valstybėse narėse. Tai kodėl komisija nepateikė pasiūlymo dėl tokios agentūros? Nes šiandieninėme pasiūlyme, pavyzdžiui, nėra tokio dalyko siūloma. Aš manau, kad tai būtų galbūt vienas sprendimų, bandant užkisti kelią naujam skandalui. Labai svarbus dalykas, ką Jūs pasakėte, ir aš atsakysiu jūsų klausimą štai kaip. Galbūt dar viena klaida, kurią mes padarėme, tai, kad mes per daug dėmesio skyrėme tam, kad reikia keisti pačius testus ir mano kolegos kovojo, dirbo, žiūrėjo, ieškojo kompromisų, pakeitimų ir kaip realių vairavimo sąlygų grupėje, automobilių darbo grupėje diskusijose su valstybės narėse, su pramonė. Ir aš manau, kad lygiai taip pat, keičiant testus, svarbu užtikrinti geresnę rinkos priežiūrą. Yra alternatyvų agentūrai tam, kad būtų agentūra, reikia čia politinio susitarimo, reikia politinės valios. Anksčiau ištiko didil, didžiulės krizės transporto srityje, buvo pateikta pasiūlymų iš komisijos pusės e, sukurti e, agentūrą po Eurika ir, Pres, Erika ir Prestiž. Ir ESA buvo vienas iš variantų kurti agentūrą, bet, kaip jūs sakėte, reikia nepriklausomos nepriklausomo priežiūros mechanizmo. Ta gali daryti, to, to galima pasiekti partnerių priežiūros e, būdų ir panašiai. Pane Šaldemozė, aš e, vidaus rinkos srityje dirbu jau dešimt metų ir daugelės ryčių matėme, kad e, rinkos kontrolės trūksta valstybėse narėse, įvairiose srityse. Taigi jūs nesiūlote agentūros įsteigti, bet netgi konkrečių tikslų ne, nepateikėte, ko turime pasiekti rinkos priežiūros priemonėmis. Taigi, ar nemanote, kad tas pasiūlymas yra problematiškas? Taip, aš manau, kad tas pasiūlymas, kuriuo reformuojama tipo tvirtinimo procedūra, yra labai svarbus. Mes siekiame, kad aštuonios nacionalinės institucijos būtų nepriklausomos, mes siekiame audito. Uh, ir didesnių įgaliojimų numatyti nuobaudas, atšaukti automobilius ir panašiai. Taigi mes turime labai griežtą mechanizmą. Kitas dalykas, ką darome, jeigu nebus agentūros, tai tada, ir jūs matyt nenustepsite tuo, ką aš pasakysiu, panaudoti turimas agentūras. Turime Kopenhagos agentūrą. Tai yra pirmos kartos agentūra, kuri renka informaciją, neturi audito galių kol kas. Turime jungtinį tyrimų centrą ten yra ekspertų daug. Ir galbūt centras galėtų irgi suvaidinti svarbų vaidmenį. Taigi mes galime turėti galbūt daugiau ekspertų komisijoje. Ir aš jūs sakiau, kad aviacijos saugumo srityje tai yra, pavyzdžiui, inspektorių padalinys, kurie lankosi oro uostuose, bet tam reikia išteklių. Dabartinėje situacijoje toks uždavinys neįmanomas. Kolegos negalėtų jo atlikti. Pane Vyrik. Pone pirmininkė, visus mano klausimus jau buvo atsakyta. Ponas Zalba Bidegan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Kalieha, už pateiktą informaciją ir patikslinimus. Turiu tokią pastabą, kuri pritraukia mano dėmesį. Jeigu neklystu, tarptautinio transporto komiteto pranešimas sako, kad kai kuriems automobiliams, kurie buvo testuoti, 20 kartų buvo viršėmos leistinos ribos. Kaip gali būti, kad šitaip nutiko? Atsakymas, na, a, patikslinkim šį veitą. Na, tai buvo pasakyta apie vieną įmonę. E, šis tyrimas, apie kuris kalbate, apėmė 15 automobilių. 12 buvo testuoti Europos Sąjungoje, 3 e, JAV. Automobiliai, kurių 20 kartų e, viršė leisnės ribas, buvo automobiliai testuoti JAV, ne Europos Sąjungoje. E, mūsų tas viršiamos ribos ribos siekia keturis kartus, gal po truputį daugiau. Aš dar kartą noriu pabrėžti, kad mes nekalbame čia apie automobilius homologuotus Europoje. Tai buvo JAV testuoti automobiliai, o ten ribos yra daug griežtesnės. Taigi, kas vyksta? Ogi tai, kad tie automobiliai buvo įtraukti į tyrimą ir dėl to buvo pasiektas septyneto vidurkis. Kaip ten bebūtų, turime daryti viską, kad automobiliai neviršytų numatytų teisės aktuose taršos ribų. Šis tyrimas buvo nusiųstas nedelsiant nacionalinėms kompetentingos institucijoms. 14 metų kova tai buvo padaryta ir buvo tai daroma dėl to, kad valstybės nariai žinotų e, realią patirtį. Bet dar kartą pabrėžiu, tai buvo JAV testuoti automobiliai. Dėkoju, tai labai svarbus patikslinimas, sako kalbėtojas. O kodėl viskas e, paaiškėjo JAV būtent? Atsakymas. Ir vėl sukam apie tą patį klausimą. JAV yra viena iš šalių, mūsų yra 28 valstybės narės, o JAV veikia aplinkos apsaugos agentūra, tokia struktūra. Ir, ir ten nacionalinė ši nacionalinė struktūra gali vykdyti tyrimus. 300 inžinierių ten dirba. Man atrodo, pas mus tuo metu dirbo 20, maksimum 30 žmonių, įskaitant sekretorės, kurie tikrai ne inžinierinių, ne visi žmonės užsiemė tik tai inžinierinių darbų. JAV be kita ko egzistuoja prievolė paskelbti naudojamą programinę įrangą. Pas mus tai nebuvo privaloma. O JAV, kaip jau sakiau, yra taikomas ypatingai griežtas atsakomybės režimas. Europoje turime 28 struktūras, sertifikavimo sistemą ir, sakom, pasitikim vieni kitais. Yra daug priežasčių, kuo tai galima paaiškinti, bet grįžkim prie esmės. Būtina stiprinti europinę sistemą, reikia, kad būtų tvirtesnis priežiūros mechanizmas sukurtas. Kai kam iš deputatų gal tai nepatiks, bet aš norėčiau, kad turėtume, na, taip sakant, kabutėse federalinę kontrolės struktūrą. Man tai patiktų, bet tai nėra mano kompetencijos ir aš geriau nesiplėsiu šiuo klausimu. Na, ko gero, e, mes vieningai sutarėme, vienintelis dalykas, dėl kurio sutarėm, ponė Kalėcha, sako ponė Lopės Bermeiko. Aš dabar, baigiantis posėdžiui, jausiu dar didesnį susirūpinimą negu anksčiau. Žinoma, kad sprendimai buvo priimti dėl valstybių narių geros ar blogos valios. Kai kurios valstybės narės teisingai taikė teisės aktus, na, o kai kuriais atvejais iškilo labai kompleksiškų problemų ir, ir čia reikalingi paprasti sprendimai, nes paprastai jie duoda geriausius rezultatus. Tokiu atveju vietoj to, kad būtų kuriami kažkokie super nauji mechanizmai ar daromos kažkokios adaptacijos, pirmiausia, ko gero, reikėtų pasirinkti paprasčiausią sprendimą. Būtų buvę gerai, kad jeigu kam nors būtų atėjusi galva mintis išsiaiškinti, ar valstybėse narėse e, kyla ta problema dėl netitikimo automobilių e, egzaminams reikalavimams. O paskui būtų buvę galima priimti sprendimus ir ko gero būtų viskas pavykę geriau. O dabar išeinu iš šios salės jaučiama, jausdama didesnį susipinį negu anksčiau, ponas Kalėcha. Neturėtumėt nes tie, kas dirba Europos parlamente ir domisi ES sutartimis, visi žino, kad e, egzistuoja priemolė bendradarbiauti ES institucijoms ir valstybėms narėms. Tai yra darbo pagrindas, ES veikimo bazė. Jeigu nacionalinės struktūros ir Europos struktūros dirba kartu, visas problemas atremti yra įmanoma. Niekad nebūsime garantuoti dėl to, kad visi laikysis visų visų teisės aktų kiekvienos raidės. Problemų iškils visada, tačiau turime turėti galimybę bausti prasižengusiuosius, o prireikus sustiprinti galiojančius teisės aktus. Europos komisija labai kukliai, be kita ko, pabandė įgyvendinti tai, ko mūsų prašo daryti Europos parlamentas ar taryba. Ir mes pabandėme įgyvendinti tai, kas buvo nuspręsta Kars 2015 metų dokumente. Pabandėme pakeisti siūlymą ir sustiprinti priežiūros mechanizmą. Tai yra homologavimo reglamento pakeitimo dalykai. Jums ši reforma buvo pristatyta, jeigu bus pakankamai politinės valios, tas siūlymas padės sustiprinti priežiūros mechanizmą. Tie galėjau pasakyti. Final questions. Pone Deli. Pone Kalicha, jūs dabar kalbėjote apie JAV teisės aktus. Tačiau tie teisės aktai yra netokie griežti kaip mūsiškiai, nes ten nėra kalbama e, apie tą tokį pasakymą normaliomis naudojimo sąlygomis. Ten yra kalbama apie šiek tiek kitus dalykus. Tačiau, kai tik pasirodė 2014 metais pranešimas, jav iš karto pradėjo tyrimą ir aš nesuprantu, kodėl ES lygmenių nieko nebuvo padaryta. Kodėl reikėjo laukti 15 metų rugsėjo ir skandalų spaudoje, kad būtų reaguojama. Jūs esate įmonių generalinių direktoratų vadovas. Tad noriu paklausti, ką darysite, kad galėtumėt paskatinti automobilių pertvarkymą tam tikrą. Ir aš manau, kad šios temos tikrai niekas nenori liesti. Tūkstančiai darbuotojų turėjo dirbti su ta sena sistema, dizelinė sistema. Jūs kalbėjote apie švarų dizelinį kūrą, bet tikrai tai nenutiks tuoj pat, tačiau privalumą turime. Žinome, kaip gaminti vandenilinius ar hybridinius automobilius. Tad ko laukiame? Kodėl nepradėtas automobilių rekonversijos e, europinis planas? Gal būtų galima pasakyti, kad, na, pirmiausia, buvome pasirinkę kelią į aklavietę, e, o dabar galime daryti ką kitą. Bet juk dabar darbuotojai nuo visos tos situacijos kenčia labiausiai. Gana kalbėti apie Volkswagen, apie darbuotojus šantažuojamus e, darbo vietoje ir panašiai. Aš manau, kad tuos klausimus verta kelti dėl kitokių automobilių gamybos. Manau, kad dabar turime kelti klausimą dėl investicijų. Juk žinome, kur reikia investuoti. E, Ateityje, ko gero, individualų automobilių bus žymiai mažiau, gal visai nebus. Reikia investuoti į visuomeninį transportą. Ir čia potencialas yra didžiulis, tad norėjau paklausti, ar įvertinote visus šios parametrus. Atsakymus ačiū, ponė Deli. Vertinu jūsų reiškiamas susirūpinimais visiškai pagristas. E, Teisingai darote, kad e, atkreipėte mano dėmesį į tai. Norėjau pasakyti, kad kai dėl tų automobilių, kurie jau yra rinkoje ir kurie kelia problemų, ponas Vėla, kuris atsakingas yra už aplinkosaugos reikalus, jis jau kreipėsi į ponę Bienkovską po įvykusių klausimų čia Europos parlamente ir buvo paprašyta išsiaiškinti, kokios priemonės galėtų būti siūlomos. Tai nėra paprastas labai siūlymas. Žinome, kad yra tokių automobilių, kurie netitinka galiojančių dabar taisyklių, bet prie tos problemos komisija dirba. Taip pat žinome, kad yra skatinamas švarus transportas. Jūs teisingai paminėjote socialinį poveikį, nes iš tikrųjų poveikis darbuotojams yra didžiulis. Turime progą e, daugiau kalbėtame apie švarų transportą, numatyti tam tikrą pagrindą diskusijai. Šiandien daug buvo kalbėta apie Kars 2020 dokumentą, o štai dabar siūloma nauja iniciatyva, kuri yra pakankamai svarbi, svarbu, kad jūs tinkamai dalyvautumėte toje iniciatyvoje. Kalbu apie 2030 metus. Vėl visi kartu turėsime pamastyti apie tai, su kokiais iššūkiais susidurs automobilių pramonė. Pirmiausia, technologijos, tvarumas, saugumas, e, konkurencingumas be abejo, nes 12 milijonų darbo vietų Europoje yra sukurtos būtent mūsų aptariamame sektoriuje. Tad turėsime dirbti visi kartu ir parengti susitarimą tarp institucijų, tarp valstybių narių, įvertinami darbuotojų padėti, kad galėtume numatyti ateities sprendimus. Galėsime diskutuoti, galbūt iš šalių pakrino apie tai, kaip galėtume aktyviau dirbti šioje srityje. Dėkoju. Šiuo, sako pirmininkas, baigiame šį klausimą. Dar kartą ačiū, kad atėjote į mūsų posėdį. Ačiū taip pat kolegoms kurie laikėsi daug maž jiems skirto pasisakymų laiko. Ačiū sekretoriatui. Na, e, tikiuosi, kad dar liko laiko štai jums pasidžiaugti savo gimtadieniu. Sveikiname. O dabar, kolegos, dar primenu, kad galite teikti ponui Kaljeha klausimus raštu. Nu, persiusime jam jūsų klausimus iki penktadienio vakaro. 24 dieną lapkričio susiksime kitam posėdžiui ir išklausysime ponę Segulen Royal. Ji yra Prancūzijos e, aplinkosaugos ministrė. Dėkoju. I, I, I, don't, I don't know if it was good, so the Saxony. You then? Yeah. Okay. Oh, okay. Thank you. Thank you very much. <laughs> You were very nice. <laughs>